So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, herzlich Taigi, gerbiami kolegos, sveikinu susirinkusius į popietinį mūsų komiteto posėdį. Na ir tęsiame savo darbą. Dabar devintas darbo atvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomuoju direktoriu Gertu Dancetu. Sveikinu ponę Dancetai atvykusi į, į aplinkosaugos komitetą. Mes jau ne pirmą kartą keičiamės nuomonėmis, e, taigi Taip pat e, galime prisiminti, kad Helsinkije jūsų agentūroje lankėsi mūsų delegacija ir tuomet mes matėme, kaip dirba jūsų darbuotojai, kaip iš tiesų yra sudėtinga susisteminti, suregistruoti visus chemikalus. 2010-2011 metai yra labai svarbus, todėl yra labai um, svarbu, kad jūs atvykote į mūsų komitetą ir pristatysite mums savo veiklą ir su jie susijusias problemas. Suteiksiu jums žodį, o po to galėsime padiskutuoti, prašau. Danka. Mr. Chairman. Ačiū. Pirmininkė, garbus komiteto nariai. E, džiaugiuosi galėdamas būti čia šiandieną su jumis ir pasidalinti naujienomis iš Europos cheminių medžiagų agentūros Helsinkije. Kad geriausiai išnaudočiau turimą laiką, norėčiau pabrėžti penkis svarbiausius klausimus, užuot detaliai pranešinėjęs įvairiausią veiklą šios agentūros. E, tokiu būdu liks daug laiko atsakyti į jūsų klausimus. Taigi, pirmiausia, norėčiau e, pranešti, kokios pažangos pasiekta REACH e, srityje. Dabar mes siekiame apsaugoti aplinką ir žmonės nuo galimos neigiamos cheminių medžiagų poveikio. Per tris ateinančias savaitės bus Helsinkije suregistruotos visos e, pavojingos medžiagos. Didžiuosi, kad per mažiau nei du metus e, pradėjus e, įgyvendinti ryč ir vis dar samdant ir apmokant darbuotojus EHA, darbuotojai Helsinkije puikiai susidoroja su šia užduotimi. E, tai priklauso nuo, nuo dugnaus planavimo, pasiruošimų, taip pat atsarginių sistemų ir sunkaus kolegų darbo. Tikrai e, esu pagerbtas, kad galiu vadovauti tokiai kompetitingai žmonių grupiai. Kiekvienas iš mūsų daro viską, kad įgyvendintų Europos pramonės ir piliečių lūkesčius. Kas savaitę agentūra E, apdoroja įvairiausius e, mokslinius registravimo dokumentus, e, priskiria registracinius numerius įmonėms ir vakar EHA buvo gavusi vien per 2010 metus 14 015 registracijos dokumentų. Ir yra išdavusi 2446 leidimus įvairioms medžiagoms. Mums taip pat svarbu paminėti tai, kad esame gavę registracijas 834 naujoms neįvestoms medžiagoms. 94 procentai 2010 metų registracijų uh, didelės apimties e, cheminėms medžiagoms e, atėjo iš didelių įmonių 4 procentai iš vidutinio dydžio įmonių ir 1,4 procentai iš mažų ir 0,2 procentai iš mikro įmonių. Be to, iki vakar dienos buvome gavę daugiau nei 550 tūkstančių pranešimų dėl cheminių medžiagų klasifikavimo ir žymėjimo. CLP pranešimų terminas yra 2011 sausio 3 ir tikimės gauti kelis milijonus pareiškimo agentūroje. Uh, Ir todėl REACH ir CLP procesai vyksta kaip planuojama. Ir agentūros variklis sukasi pilnu pajėgumu. Kiti pasaulio regionai nuodugniai stebi ES cheminių medžiagų politiką ir pastebime e, didelį susidomėjimą iš JAV, Kanados, Australijos e, institucijų, su kuriomis mes nuolat palaikome gerus kontaktus ir esame pasiruošę pasirašyti e, supratimo memorandumą. E, Taip pat šiai sėkmiai labai svarbus yra mūsų atvirumo ir skaidrumo požiūris. Aišku, mūsų įgaliojimai reikalauja, kad konfidencialius duomenis, verslo duomenis kaip galima labiau saugotume, tačiau e, mums pavyko surasti pusiausvyrą tarp konfidencialumo ir skaidrumo. Mūsų partneriai vaidina labai svarbu vaidmenį, dalyvauja komitetų posėdžiuose, taip pat kampanijose įvairiausiose dalyvauja, e, ruošia rekomendacijas įmonėms. E, pastarojo meto inovacija unikali ES lygyje yra mūsų valdybos sprendimas leisti suinteresuotom šalims ir partneriams dalyvauti valstybių narių komiteto diskusijose, kai, kai diskutuojami E, bandymų su gyvūnais klausimai. Ir dabar perinu prie antro aspekto mūsų teigiamo požiūrio. Mes e, esame sudarę metinės ir daugiametės programas, kurios kelbiamos mūsų tinklalampyje, taip pat e, jūs, jas esu jums nusintęs, paaiškina mūsų veiklą REACH ir CLP sritise. Įmonės daro viską, ką gali, kad e, atitiktų ryč reikalavimus, tačiau esant sudėtingiams ekonominiams laikams tai nelengva. Mes jiems stengiamės padėti, kai jie susiduria su nenumatytais sunkumais. Mes aktyviai išklausome pramonės e, partnerių nuomonės ir reaguojame į vairiausias kylančias praktinės problemas, e, teikdami pagalbą, kuri nebuvo numatyta. Pavyzdžiui, mes nuolat e, palaikome dialogą su Europos komisija ir jos direktoratais, kad geriau būtų suprasti iššūkiai kylantis pramoniai. Buvo jau surasti e, sprendimai 28 e, pramonės atstovų nurodytoms problemoms. Padedame rasti e, sprendimus įmonėms, kurios atsiduria sudėtingose situacijose. Ir šis bendradarbiavimo pavyzdys iš tikrųjų yra puikus pavyzdys, kaip galima rasti sprendimus pagal numatytus teisės aktus. Šiemet pirmą kartą mes atlikome partnerių apklausą ir tūkstantis atsiuntė mums savo atsakymus. Ir todėl dar sustiprinome patarimų teikiamų funkciją ir patobulinome interaktyves interneto puslapių funkcijas. Mes visą šią papildomą veiklą atliekame, kad teiktume geresnės paslaugas savo partneriams ir kad sėkmingai įgyvendintume REACH ir CLP. Dirbdami kartu su savo partneriais ir jų klausydami, mes esame pasiryžę nuolat gerinti savo teikiamas paslaugas. Tai pasakęs, turiu pasakyti, kad agentūrai lieka ir tam tikri iššūkiai, juos trumpai paminėsiu. Keturi iššūkiai susiję su registravimo procesu. Reagavimas į konkrečius mažų ir vidutinių įmonių poreikius, konkrečius poreikius, e, sunkumai, kurie kyla e, cheminių medžiagų naudotojams tolesniems, taip pat sudėtingi klausimai e, susijęs su duomenų pasidalimu tarp įmonių ir taip pat reikia, tai, kad reikia padidinti mokslinę veiklą, vertinant registracijos duomenis ir užtikrinant, kad bandymai su gyvūnais būtų atliekami tik pačiu paskutiniu atveju. Mes e, žinome, kad mažesnės įmonės e, susiduria su sunkumais įgyvendinant REACH ir CLP reikalavimus. Ir atsižvelgdami į tai mes 22 ES kalbomis esame parengę įvairiausius dokumentus, siekdami išaiškinti konkrečias temas, taip kad jas suprastų mažos ir vidutinės įmonės. Ir ši veikla ir toliau liks mūsų prioritetu. Taip pat sieksime ir toliau patenkinti vertimo poreikį, užtikrindami atitinkamą vertę už pinigus. Tolesni gamybos pramonės naudotojai savo produktuose naudoja tūkstančius cheminių medžiagų ir reikia jiems iš savo tiekėjų patikinimą gauti, kad tos medžiagos buvo užregistruotos ir kad ir toliau liks rinkoje. Deja, tokie patvirtinimai ne, visadai, ne visada gaunami ir gaunami laiku ir todėl tie vartotojai dažnai nežino, kas bus toliau. Duomenų pasidalėjimas yra labai svarbus ryšio elementas ir duomenų ar cheminių medžiagų turėtojai turi tos duomenys pasidalinti su e, gamintojais ar importuotojais. Tai ne visada lengva, kai kurios įmonės dažnai atsisako pateikti duomenys. Dabar mes teikiame ginčių sprendimo paslaugą užtikrindami, kad tokie ginčiai neuždėlstų registravimo proceso ir būtų priimti sprendimai leidžiantis prieiti prie duomenų, jei to reikia. Dar vienas iššūkis susijęs su duomenų pasidalėjimu yra užtikrimas, kad e, kompanijos tik, pas, tik blogiausių atvejų, paskutinių atvejų tik tais e, atliktų bandymus su gyvūnais. Be to mes teikiame konsultacijas visuomenės nariams dėl, įmonių, dėl įmonių pasiūlymų išbandyti medžiagas e, su gyvūnais. Iki šiol visi mūsų agentūros e, įvertinti tokie pasiūlymai buvo įvertinti valstybėse narėse, o tai teigiamai nušviečia tokius e, bandymų pasiūlymus. Dar vienas mūsų darbo elementas siekiant išvengti nereik, bereikalingo bandymo su gyvūnais, yra užpildyti spraga, duomenų spragas, lyginant įvairiausias medžiagas. Pavyzdžiui, internete pasirodė naujoji EBPO KSAR įrankių dėžutės versija, ji leidžia visame pasaulyje esančioms įmonėms nuspėti galimą įvairiausių cheminių medžiagų e, žalą. EHA kiek gali reaguoja į visus šios iššūkius. Tačiau, kadangi dažnai sprendimų neturime, mes ir toliau e, tikimės e, savo partnerių ir Europos komisijos paramos. E, paskutinis kitų metų iššūkis bus geriausiai pasinaudoti informaciją, kurią teikia apie cheminės medžiagas įvairios įmonės. Ši informacija, aišku, yra techninio ir mokslinio pobūdžio ir todėl ne visada lengvai suprantama paprastiems žmonėms, tačiau mes esame pasiryžę ją padaryti kaip galima labiau prieinama, kad e, tyrėjai, suinteresuotos šalis ir piliečiai galėtų ją pasinaudoti. E, tuo tikslu mes taip pat surenksime EBPO globalų į portalą įdėksime tokį globalų į portalą cheminių medžiagų informacijai teikti. Ir dabar mes e, nagrinėjame savo ilgalaikio laikotarpio prioritetus. Kitas registracijos terminas yra 2013 gegužė. Ir dėmesys didžiausias čia bus kreipiamas į ryč įgyvendinimą taip pat įvairiausių labai didelį nerimą keliančių medžiagų registravimą, mokslinį vertinimą registracijų ir taip pat e, tokių medžiagų kaip nano medžiagos vertinimas. REACH ir CLP įgyvendinimas, aišku, yra ir valstybių narių atsakomybė ir joms taip pat yra didžiulis iššūkis. Joms padedame suteikdami konfidencialią prieigą prie informacijos, pat, kurią pateikia įmonės. Informuojame jas apie savo dialogą su atskiromis įmonėmis, taip pat e, rengiame formą bendradarbiavimui ir įgyvendinimui. E, leidimų kandidatų sąrašas dabar apima 38 e, labai didelį nerimą keliančias medžiagas ir dar 11 dabar yra svarstomos. Jos taip pat gali būti įtrauktos. Komisarai Tajani ir Potiočnikas aiškiai pareiškė savo lūkesti, kad šis e, sąrašas turėtų labai pailgėti per ateinančius metus. Valstybės narės taip pat nurodė, kad jos ketina uh, apsvarstyti įvairiausius pasiūlymus. Mes tai sveikiname ir suvaidinsime savo vaidmenį, užtikrindami, kad būtų pasiektas šis tikslas. Žinau, kad daug kas ir šio parlamento nariai yra nusiminę, kad šis sąrašas nėra ilgesnis, tačiau greitai jis tikrai pailgės. Tačiau, aišku, pasiekmes įtraukimo į šitokį sąrašą yra rimtos. Ir atsižvelgdami į tai, atsižvelgiant į tai, teisės aktai numatė labai nuodugnų procesą. Mes dabar esame tik to sąrašo sudarimo proceso pradžioje ir žinau, kad po keliarių metų tas sąrašas atrodys labai skirtingai. E, taip pat EHA per ateinančius metus kilsintis iššūkis yra e, registracijos dokumentų pateiktų pramonės atstovų įvertinimas. Dar vienas elementas e, šių dokumentų vertinime yra atitikimo patikrinimas, kurio metu EHA patikrins, ar įmonių pateikti dokumentai yra geros kokybės. Siekiame 5 procentų minimalaus e, tai, tikslo e, patikrinimų iki kito registracijos termino 2013 metais. Taip pat rengiamės pradėti įvertinti, pradėti medžiagų vertinimo procesą, kuris pradės, prasidės valstybėse narėse nuo 2012. Ryč, aišku, yra labai naujas ir pažangus dokumentas. Mes dabar rengiame Ryč operacijų peržiūrą ir ją pateiksime 2011 metais. Tai gali nulemti įvairių teisės aktų pakeitimus ir naujų teisės aktų atsiradimą ateityje. Galiausiai EHA e, turės atsižvelgti į komisijos prašymus remti ES veiklą e, cheminių, cheminių medžiagų srityje ABPO e ir jungtinių tautų lygyje. Paskutinis punktas, čia kur, man, kur tikiuosi jūsų paramos. Esu dėkingas už parlamento darbą metams bėgant, pavyzdžiui, už tai, kad palaikėte to unikalaus teisės akto atsiradimą, taip pat e, už tai, kad skiriate EHA 2010 papildomą laikiną subsidiją. Asmeniniu lygiu džiaugiamės, e, sulaukia, džiaugiamės e, sulauksintis jūsų komiteto delegacijos Helsinkije balandžio mėnesį kurioje dalyvaus Gydo Sakoni ir Harmutas Nasauris, kurie pradėjo savo pareigas anksčiau šiais metais. Aš labai dėkingas už tą asmeninę paramą. Ji yra būtina, jeigu norime, kad REACH ir CLP dvasia ir toliau gyventų ir kad e, būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Ir taip pat palaikomos inovacijos. Pirma, norėčiau Jūs paraginti pasinaudoti savo nacionalinę įtaką. REACH reglamentas remiasi stipriu bendradarbiavimu tarp nacionalinių ir ES institucijų. Valstybių narių vaidmuo yra be galo svarbus, ne tik remiant savo pramonę ir gyvenant teisės aktus, tačiau taip pat ir E, priimant mokslinius sprendimus. Visi EHA komitetai sudaryti iš valstybių narių ekspertų, o komiteto pranešėjų darbas yra labai svarbus mūsų darbo kokybei. Be to, vertinimo ir rizikos valdymo procesai pagal ryšį nebūtų e, sėkmingi, jeigu neprisidėtų valstybės narės aktyviai. Nesant pakankamų išteklių valstybių narių lygyje, ryšį negalėtų būti tinkamai gyvendinamas. Valstybių narių ištekliai mažinant išlaidas iš tikrųjų kelia būkštavimą mums ir aš jūs raginu pasinaudoti savo įtaką nacionaliniu lygiu, kad būtų iškeltas šis svarbus klausimas. Antra, paraginčiau jūs padėti mums didinti suvokimą e, tarp Europos e, įmonių, ypač e, savo rinkiminėse apygardose apie jų atsakomybę ir teisės. Dabar tai ypač aktualu CLP pranešimo terminui 2011 sausio 3 dieną, kuris sueis nes jis palieks, palies daug mažų ir vidutinių įmonių. Galiausiai mes, EHA, esame tie žmonės, kurie žino apie ryč ir kaip jis praktiškai įgyvendinamas. Niekas kitas neturi tų žinių, kurias turiu aš ir mano kolegos. Pasinaudokite jomis. Aš sekiau jūsų diskusijas dėl biocidų teisės akto, pavyzdžiui, ir mano kolegos didžiuojasi matydami, kad jūs siūlote, kad agentūra turėtų prisimti stipresnį vaidmenį, padedant įgyvendinti šią svarbu, šį svarbų teisės aktą. Mes esame pasirengę tai daryti ir būtų logiška įmonėms pasinaudoti mūsų agentūra tokiu būdu. Tačiau aš raginu parlamentą konsultuoti su mumis e, kiekviename žingsnėje ateityje tvirtinant teisės aktus, kad galėtumėte pasinaudoti mūsų patirtimi gyvendinant ryšį ir CLP ir užtikrinant, kad naujas, naujasis biocidų teisės aktas mm, bus kaip galima geriau gyvendintas. Aš tikrai laukiu jūsų jūsų bendradarbiavimo. Aš prisijimu atsakomybę 2011 m. kovo mėnesį agentūros direktorių tinklo darbe ir diskutuojant įvairiausius teisėkuros pasiūlymus, reikia atsižvelgti į tai, kad, kad, kad mes tikrai išmanome savo darbą ir kad jūs turėtumėte pasinaudoti mūsų padirtimi. Pirmininkė Laininai, vicepirmininkė, garbus parlamento nariai, ačiū dar sėkiu už šią galimybę pasidalinti savo mintimis su jumis ir dabar nekantriai laukiu jūsų pastabų ir klausimų. Ačiū. Ja, dank, Dėkoju, ponė direktorių Dansartai už šią įžangą į diskusiją. Jūs paminėjote tikrai įspūdingus skaičius - 5500 įvairių medžiagų, kurias reikia klasifikuoti ir dar 14 tūkstančių, kuriuos reikia įregistruoti iki lapkričio 31 dienos. Ir tikriausiai po lapkričio bus dar daugiau tų medžiagų. Gido Sarkoni buvo paminėtas, Gido, aš tave norėčiau pasveikinti, nes jis anksčiau buvo REACH pranešėjas, o dabar yra administracinės tarybos narys, taigi sveikinu tave atvykusi į šį komitetą, vėliau tau suteiksime žodį. Taip pat turime kontaktinį asmenį e, ryšiams su ECHA, tai yra ponė Satuhasi, prašau. Germanas. Dėkuoju ponui Dansertui už uh, atvykimą šiandien pas mus į posėdį aptarti svarbių klausimų. Turiu keletą pastabų susijusių su biocidų teisės aktais ir dar du pastebėjimus dėl ryč. Kaip žinote, parlamentas baigė pirmąjį biocidų teisės aktų svarstymą. Ir parlamentas balsavo už dviejų žingsnių autorizavimą. Vienas terminas yra 2013, antras 2017. Parlamentas taip pat balsavo už tai, kad būtų išbrauktas metinis mokestis susijęs su paraiškomis dėl autorizavimo arba leidimo suteikimo nors šie mokesčiai yra svarbus pajamų šaltinis agentūrai. Ar galėtumėte mums pristatyti agentūros nuomonę, ką tai reikš praktiniam agentūros darbui? O kitas klausimas yra štai toks. Parlamentas balsavo, kad sutrumpintų terminą, per kurį yra pateikiama mokslinė nuomonė dėl biocidinių produktų įvertinimo nuo 9 iki 3 mėnesių. Taigi aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką tai reikš praktikoje. Ir dar du pastebėjimai dėl ryčių. Vienas iš dabar svarstomų klausimų yra 0,1 procento riba medžiagoms esančiams gaminiuose. Čia kalba eina apie didelį nerimą keliančias medžiagas. Taigi šiuo metu yra kalbama, ar 0,1 procento riba yra taikoma visam gaminiui. Tokiu būdu iškyla didelių gaminių klausimas, pavyzdžiui, baldų klausimas, kur būtų leidžiama didelė, didelį nerimą keliančių medžiagų koncentracija išorinėme paviršiuje. Taigi aš norėčiau sužinoti cheminį medžiagų agentūros atsakymą į šį klausimą. Ir paskutinis mano klausimas yra susijęs su nano medžiagomis. Kaip žinome, šiuo metu vyksta diskusijos ar REACH yra pakankama priemonė apimanti saugumo aspektus, būtent nanomedžiagų saugumo aspektus. Man būtų įdomu sužinoti, kaip cheminių medžiagų agentūra dirba ką agentūra daro, siekdama užtikrinti, kad registracijos dokumentuose būtų pateikiami visi reikalingi duomenys susijęs su nanomedžiagomis. Ar jums šis aspektas yra svarbus vertinant registravimo dokumentus? Ačiū. Dėkoju Satuhasi, toliau Richard Seber. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Dancertui, kad jis atvyko į mūsų komitetą, į šias diskusijas. Dar iki šios svarbios datos manau, kad dabar esminis uždavinys yra kiek įmanoma geriau įgyvendinti REACH ir manau, kad iki šiol tas darbas vyksta nepriekaištingai, ponė direktoriau jūs kalbėjote, kad labiausiai tai palies smulkės ir vidutinės įmonės. Tačiau, kiek aš žinau, dar visa informacija nėra išversta į visas kalbas. Ji dažniausiai yra prieinama tik e anglų kalba ir kaip tik būtent e, mažos ir vidutinės įmonės susiduria su problema, su suprasti tą techninę informaciją anglų kalbą, taigi iki kada galime tikėtis vertimų į visas kalbas, nes būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms tai labai pagelbėtų vykdyti jų įsipareigojimus. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, e, ką, kaip jūs elgsitės su ta patirtimi, e, kurios įgyjote po šio pirmojo tokio registravimo. Iš tiesų tai buvo naujovė ir dabar yra įdomu įvertinti, kas e, buvo teigiama, kas neigiama, ką, ko būtų galima pasimokyti. Taigi kaip jūs įvertintumėte visą procesą, kad vėliau įgyvendint atvėlesnės e, fazės būtų galima geriau reaguoti, greičiau atlikti tam tikros užduotis. Ir taip pat, kaip būtų galima nepasimesti tarp tos informacijos, kurią pakankamai lengvai galima gauti. Man atrodo, kad e, jūs paminėjote gerai veikiančias priemonės ir tačiau E, tačiau girdisi kritikos dėl vienkartinės priemonės, e, ypač iš mažų ir vidutinių įmonių. Ką jūs žadate daryti, kad padėtumėte toms įmonėms? Ačiū. Danke, Richard. Seba Dagmarot Berend. Dėkuoju toliau Dagmarot Berend. Ačiū. Ačiū. E, bandau prisiminti, kad prieš keletą metų mes buvome panašiai susėdę ir klausėmės e, gydo ir jo pagalbininkų, kurie buvo susėdę aplink jį. Ir tuo metu e, cheminė medžiagų agentūra egzistavo tik tai popieriuje, tik teoriškai. Ir sunku net įsivaizduoti, kiek buvo daug pasiekta per šiuos ketverius metus. Aš tikrai sveikinu Jūs, mes žavimės Jūsų veikla, reikėtų pasveikinti Jūsų agentūrą, visus darbuotojus dirbančius Helsinkije. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirma, neplanavau to sakyti, bet mm, noriu sureaguoti į tai, ką pasakė Satu Hasi dėl nano technologijų. Nanotehnologijos e, užima vis vaidės, svarbesnį vaidmenį kosmetologijos srityje, taip pat e, maisto teisės aktuose. Ir reikia kalbėti apie nanotehnologijų saugumo užtikrinimą. Apie tą reikia kalbėti labai aiškiai. Taip pat e, turiu klausimą susijusiu su gyvūnų, gyvūnų gerove. Girdėjau, ką jūs sakėte, džiaugiuosi jūsų išsakytomis mintimis. Džiaugiuosi, kad jūs laikotės tokio požiūrio, kad reikia atsisakyti bandymų su gyvūnais ir kad reikia nemenkinti gyvūnų gerovės standartų. Girdėjau, ką pasakėte apie bendradarbiavimą su EBPO, tačiau nemanau, kad mums reikėtų sieti save pernelyg stipriai su EBPO. Nepaisant to, EBPO yra svarbi institucija šalia Europos tarybos. Ir kaipgi galima būtų paskatinti ir EBPO įsijungti į šį procesą ir ieškoti alternatyvių bandymų, kurie būtų alternatyva bandymams su gyvūnais. Kitas dalykas yra tra, e, skaidrumas. Džiaugiuosi, kad paminėjote šį aspektą. Kai kuriuose agentūrose kyla ekspertų nepriklausomumo problema. E, sunku čia dabar tiksliai atskirti tas baltasis ir pilkasias zonas, bet kažkas išjungia mano mikrofoną, bet skaidrumas ir nepriklausomumas yra esminiai dalykai. Su kitomis agentūromis jau esame aptarę šį klausimą ir aš norėčiau, kad jūs užtikrintumėte visišką ekspertų nepriklausomumą ir skaidrumą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie darbą ateityje. Kalbant apie jūsų agentūrą, ypatingai svarbu užtikrinti jūsų darbo skaidrumą, nes piliečių lūkesčiai jūsų agentūrai yra tikrai nemaži. Ponas Zėber, jūs pats sakėte, kad e, reikia skirti dėmesio mažoms ir vidutinėms įmonėms, galbūt reikėtų parengti brošiūrą ir padalinti ją mūsų rinkimų apygardose. Artėjant metams į pabaigą, liko vos šešios savaitės iki kalėdų, jeigu kalėdų senelis e, paklaustų, kogi jūs norėtumėte, koks būtų jūsų noras, kokios dovanos jūs norėtumėte per kalėdą susilaukti. Chris Davis, what are your wishes for Christmas? Nice. Chris Davis, prašom. E, pramonės lobistai kritikuoja agentūrą ir ryč. Taigi labai malonu išgirsti jūsų daromą darbą. Norėčiau Jūs pasveikinti, pasveikinti taip pat norėčiau ir Jūsų darbuotojus už įsipareigojimą vykdyti šiuos teisės aktus ir taikyti juos praktiškai. Bet grįžtant prie kritikos, mes girdime nemažai kritinių e, pastabų, atidėjimai, vėlavimai. E, žinoma, darbas yra sudėtingas, bet Jūs kalbėjote apie tai, kas Jums kelia nerimą. E, pramonė taip pat yra susirūpinusi dėl REACH vykdymo. Taigi aš norėčiau sužinoti iš jūsų, kokie yra trys pagrindiniai sunkumai kylantis įgyvendant REACH teisės aktus. Pirmininkas dėkoju Jums už klausimą. Dabar suteiksiu žodį Dan Jorgensen, prašom. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau pritarti visiems tiems teigiamiems dalykams, kurie buvo pasakyti apie agentūrą. Uh, tikrai įspūdinga, kad tai, ką mes sugalvojome prieš porą metų, yra įgyvendinta. Ši agentūra turi spręsti labai svarbius ir plačius klausimus. Turiu klausimą dėl ryč ir keletą klausimų dėl biocidų. Pirma, dėl ryč. Dagmar apie tai jau užsiminė bandymai su gyvūnais ir alternatyvus bandymai. Ir šio klausimo sprendimas e, ryšyje su EBPO. Aš esu kalbėjęs su ekspertais, aptarinėję šį klausimą ir man kelia susižavėjimą jų darbas, e, alternatyvus bandymai. Galima pažiūrėti, kiek gyvūnų yra išsaugoma taikant alternatyvius bandymus. Tai yra tikra sėkmės istorija, bet problema yra ta, kad alternatyvus bandymai nėra taikomi. Taigi egzistuoja alternatyvos, kurios kasmet galėtų išsaugoti, išgelbėti šimtus tūkstančių gyvūnų, bet tokie alternatyvus bandymai nėra atliekami. Galbūt jūs galėtumėte e, tą klausimą pakomentuoti ir pasakyti, ar EBPO neprisideda prie šio proceso vilkinimo, ir galbūt galėtumėte pasakyti, kodėl taip yra daroma, ar tai yra būtina. O dabar dėl biocidų. Aš esu šešėlinis pranešėjas iš socialistų frakcijos rengiant šį pranešimą ir turiu pasakyti, kad man kelia nerima pats procesas. Aš pats niekaip negaliu išsiaiškinti, kokia yra cheminių medžiagų agentūros pozicija. Taigi pasinaudosiu progą ir tiesiog jūsų paklausiu. Galbūt tą padaryti jau reikėjo ir seniau, bet esame gavę įvairios skirtingos informacijos. Iš jūsų, ponė Dansit, komisija taip pat kartais cituoja jūsų pasisakymus ir būtų labai gerai, jeigu jūs dabar aiškiai išdėstytumėte savo nuomonę Ir galbūt aš arba pranešėjas ar pirmininkas galėtų pakviesti jūs e, į susitikimą, kai mes perėsime prie antrojo svarstymo. Mums pavyko pasiekti kompromisu dėl daugelio klausimų. Vienintelis e, išlikęs sunkus e, klausimas yra, kiek dar galima paspausti jūsų agentūrą ir niekas iš mūsų atrodo neturi stiprios e, ideologinės pozicijos, taigi paprašyčiau jūsų pakomentuoti visą tai ir pasakyti bent jau maždaug apie kokias ir kiek tų medžiagų mes kalbame, nes mums kartais patiems tokią informaciją gauti yra gana sudėtinga. Ir dar vienas dalykas. Um, kiek lėšų jums reikės, kad galėtumėte vykdyti tokias savo funkcijas. Ir ar turite problemų susijusių su kokybiškai dirbančiu personalu? Ačiū. You see, this committee is really caring about you and uh, Asha. Yeah, we are caring about your staff. Matote, kad šis komitetas tikrai rūpinasi jūsų personalu, jūsų finansais ir tuo, kad nebūtų jums per daug darbo. Jūs vėliau atsakysite į šios klausimus, tačiau norėčiau pakomentuoti. Žinau, kad komisija e, šiek tiek atsargiai um, atsargesnės pozicijos laikėsi dėl jūsų darbo krūvio, tačiau biocidų direktyva turėjo 27 kartus būti patvirtinta kiekvienoje valstybėje narėje. Mums reikėjo apsispręsti, primti politinį pasirinkimą. O to pasirinkimo pasiekmes, aišku, buvo susijusios ir su personalu, ir su finansavimu. Uh, E, kitas klausimas, e, kurį užduos ponė Marija Maginės. Ačiū pirmininkė, dėkoju direktoriui už labai e, teigiamą pranešimą. Aš pati lankiausi Echoje. Iš tikrųjų, daug lengviau patikėti, kaip pats pamatai. Iš tikrųjų, gana net, net baisu, kiek daug darbo jūs turite nudirbti. Aš pradėsiu nuo to, štai kokio klausimo. Nepažeidžiant kitų metų pežiūros, gal galėtumėte jau dabar identifikuoti problemas dėl ryč reglamento, kurių būtų buvę galima išvengti. Būtų labai naudinga, jei galėtumėte paminėti tas problemas, nes mes juk visi dalyvavome rengiant šį teisės aktą. Dabar dėl ECA finansavimo Pramonės, pramoniai nerima kelia jų patiriamos išlaidos, o jūs esate kaip ir monopolis, jie, jie negali niekur kitur kreiptis. Taigi kokia būtų jūsų pridedamoji vertė pramoniai? Mes renkame labai daug informacijos, čia iš tikrųjų labai naujoviška veikla ES. Ar jums kyla nerimo dėl kitaip tariant, ar yra pakankamai, pakankamas ryšys tarp informacijos surinkimo ir tos informacijos veiksmingumo, kaip ji panaudojama. Jūs mums taip pat pasiuntėte tam tikrų žinių. Aš norėčiau išgirsti informacijos apie valstybių narių klausimą. Būtent, kad mums reikėtų panaudoti savo įtaką valstybėse narėse sakykime, jeigu mažinami valstybės biudžetai ir ištekliai e, skiria, ir, ir, ir lėšos skiriamos šiai sričiai, kaip tai atsilieptų jums? Ir pritariu Dagmar pastabai kad būtų naudingiau mums, labai naudinga mums žinoti, į savo rinkiminėse apygardose į kokias mažas ir vidinės įmonės turėtume kreipti dėmesį. O dėl nanotehnologijų čia man kyla baime, kad technologija m, mm, žengia žingsnių į priekį, priekyje, nei kad mes spėjame priimti teisės aktus. Ir kokia jūsų nuomonė dėl to? Taip pat man pasirodė labai naudinga kad apsilankę e- Ekoje galėjome užmėgsti kontaktus su kai kuriais jūsų kolegomis. Ir tikrai, kaip sakėte, turėtume pasinaudoti jūsų sukauptomis žiniomis ir patys tai turėtume geriau suvokti. Ačiū. Uh, Ačiū dabar Horst Schnellhardt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes vėl sužinojome daug naujos informacijos ir jau. Jų Prieš pradėdami e, renkti ryč dokumentą mes išreiškėme susirūpinimą, kad naudojant tam tikrus produktus e, kils problemų. Jūs pats net išvardinote tokius ginčytinus atvejus ir galbūt e, čia reikia kalbėti taip pat apie patentų klausimą. Ypač kalbant apie produktus, kuriuos gamina konkurencingos įmonės Taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu tai, ką pasakė Richard Zebert. Yra labai svarbu, kad visos nuostatos būtų išverstos į visas kalbas, nes tai yra labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir nuolat, e, kuomet mes susitinkame su tokių įmonių atstovais, o aš pats esu iš to regiono, kur labai išvysta chemijos pramonė, jie skundžiasi, kad neturi lėšų vertimams ir dėl to kyla E, sunkumų siekiant greitai įgyvendinti teisės aktus. O jūs ir pats sakėte, kad būtų svarbu e, greitai reaguoti. E, mane suklaidino jūsų paskutiniai žodžiai. Jūs sakėte, kad jūs turite kompetencijos, kad jūsų kompetencija yra pakankama, gana didelė, aš to net nebejoju. Bet mane šiek tiek nuvylė tai, kad ta kompetencija tomis žiniomis nėra pakankamai naudojamasi. Uh, Ar gali būti taip, kad pavyzdžiui visi procesai, kurie yra susiję su biocidų direktyva, tai yra techninių procedūrų gyvendinimas, finansavimas ir taip toliau, ar į tą procesą jūs, įtrauk, jūs nesate įtraukti? Jeigu taip yra, tai mane labai nuviltų ir todėl aš norėčiau paprašyti ir parlamento, ir tarybos, ir komisijos, kad jūsų kompetencijomis būtų pasinaudota pakankamai. Dėkoju toliau, Linda McKeven. Um, Ačiū, dėkuoju agentūros vadovui, kad atvyko šiandien pas mus apsikeisti nuomonėmis. Prisimenu balandį vykusių susitikimą, kur mes gavome daugiau informacijos apie agentūros veiklą, joje, jame dalyvavo ir Gimbos Sakonė. Ir aš žinau, kad tikrai palaikomas geras dialogas su parlamentu, nagrinėjant šios klausimus. Keletas pastabų. Pirma, norėčiau kalbėti apie agentūrą apskritai. Būtų gerai, jeigu agentūra ir parlamentas užmėgstų glaudesnius santykius. Žinoma, tokie apsilankimai, kurie vyksta retkarčiais, yra geras dalykas. Bet, kaip sakė Dan Jorgensen, kai mes rengėme politiką, išklausome komisijos nuomonę, valstybių narių nuomonę, mums tada reikalinga būtų ir agentūros nuomonė, formuojant politiką ir rengiant strategiją. Jūs vykdote ES politiką, kurią mes patvirtiname, todėl sąžiningas atviras dialogas tarp mūsų institucijų būtų labai naudingas. Nes kai mes rengiame teisės aktus, turime žinoti, galbūt yra kitų dalykų, kurie turėtų būti įtraukti į teisės aktus. Kaip, pavyzdžiui, dėl biocidų buvo parengtas vienas teisės aktas, e, po to atsirado daugiau pasiūlymų ir mes negalime kartoti tokių klaidų. Viską reikia daryti vienu metu. Aš džiaugiuosi agentūros veikla, žinau, e, kad yra šiokių tokių sunkumų susijusių su Europos komisija. Mes gauname skundus iš savo rinkėjų Jūs e, taip pat gaunate skundų, bet turiu ir konkretų klausimą, kurį kelia vietos įmonės. Iš tiesų atvykau šiek tiek vėlai į posėdį ir aš noriu klausti apie tolesnius vartotojus. Kiek žinau, jūs paskelbėte e, sąrašą, e, kuriame nėra įmonių pavadinimų. Tačiau įmonių atstovai sako, kad uh, gali egzistuoti tam tikra spraga, dviejų, trijų mėnesių spraga nuo lapkričio 31 dienos iki registracijos suteikimo kiekvienai cheminiai medžiagai. Aš žinau, kad nesi, neteisėta parduoti medžiagas, kol nėra išduotas registracijos numeris. Ir vietos įmonės neramina ta spraga, tų kelių mėnesių spraga. Taigi gal galėtumėte atsakyti tiems tolesniems vartotojams, ar neturėdami registracijos numerio jie galės pardavinėti medžiagas. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį gydo sakonį, jeigu jis nori pasisakyti. Prašau, gydo jūsų pastabos apie EHA darbą. Ah, eh, mi fa molto piacere constatare che ne Džiaugiuosi, kad galiu konstatuoti, kad daugelis mano ankstesnių kolegų dar mane prisimena. Tačiau kita vertus e, galima pabrėžti, kad agentūra labai gerai veikia, nes prieš keturis metus daugelis iš mūsų nebūtų tuo patikėjęs. Iš tiesų mes susidurėme su didelė krūva įvairių dokumentų, įvairių nuostatų, kurios yra susijęs su ryč. Ir kad pagaliau visas tas projektas tapo tuo, kas buvo pavadinta tokiu tarsi pradiniu pionierišku procesu, e, kad tai pradėjo veikti, man atrodo, tai yra tikrai teigiamas dalykas. Mes anksčiau to, to tikrai nesitikėjome. E, aišku, buvo tam tikrų vėlavimų, tam tikro dėlsimo, tačiau vis tik norėčiau padėkoti parlamentui ir e, ypač už tai, kad jis pasitikėjo manim ir delegavo mane į administracinę tarybą. Aš žinau, kad reikėjo labai pakovoti su taryba, kad gautume tas abi vietas administracinėje taryboje, nes yra daug įvairių e, agentūrų ir įstaigų, kur parlamento atstovų nėra. Todėl aš labai didžiuojasi galėdamas būti parlamento atstovu. Taip pat norėčiau padėkoti ir už tą darbą, kurio, kuris buvo nuveiktas ypač e, kalbant apie e, agentūros personalą. Tai yra 400 asmenų, kurie iš tiesų yra labai kompetitingi ir kurie yra pionieriai tam tikrą prasme. Jie, jie daro tai, ko anksčiau nebuvo. Jie daro kažką visiškai naują. Todėl Tik jų dėka galima e, kovoti ar įgyvendinti tą visą krūvą, didžiulę krūvą dokumentų, duomenų, e, nuostatų, kurios yra susiję su REACH. E, ir e, tik jų dėka galima e, įvesti šiek tiek skaidrumo m, į cheminių medžiagų sritį. E, nes e, tikrai procesai yra labai sudėtingi, leidimų išdavimo procesai ir panašiai. Taigi e, džiugu, kad e, procesas pajudėjo, nors yra tam tikrų sunkumų, nors kasdien yra susidurima su tam tikromis problemomis, tačiau jos tos problemos yra nugalimos ir mes einame į priekį. Taip pat reiktų padėkoti ir už analitinės procedūras, kurios yra siūlomos. E, dažnai buvo minimas tas galutinis terminas, lapkričio 31 diena. E, greitai tas terminas bus jau ir pasibaigęs, sulauksime tos dienos, tačiau, man atrodo, su tuo galima sėti vieną esminę problemą. Teisėkuros procesas buvo esminis pakeitimas Tačiau kitas dalykas yra, kad galimybė virstų kažkokiu privalomu dalyku, teisiškai saistančiu gal, ga, dalyku. Ir pavyzdžiui, dokument, pirmoje dokumento versijoje e, nebuvo daug privalomų nuostatų, daug kas buvo formuluojama kaip galimybė. E, savanoriškai veikti. Tai buvo didelis privalumas mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet Europos parlamentas e, tada labai norėjo nugalėti šią problemą. Taigi e, įvyko esminis pokytis. Ypač kalbant e, apie teisinę šio dokumento sandarą, tai yra galimybė pavirto teisiškai saistančiomis nuostatomis. Tačiau dar vienas esminis dalykas mes turime žiūrėti, kad suvokti, kad REACH yra reglamentas, kurį reikia taikyti, tačiau kita vertus tai yra didžiulis bandymas. Anksčiau ne, neturėjome nieko panašaus. Todėl turime daryti viską, kad įgytume tos praktinės patirties, kad pradėtų veikti šitą naujovę. Ir aišku, mes dar gausime kažkokių naujų nuorodų, kaip mes, kaip e, teisės aktų leidėjai galėtume siekti atitinkamų tikslų. Kai kurie kolegai anuomet nebuvo labai patenkinti. Daugelis e, man sakė, kad aš esu perfekcionistas, kad mes per daug kritikuojame visą procesą. Tačiau kita vertus, jeigu mes e, būtume siekę to absoliutaus tobulumo, tobulumo mums būtų nepavykę iš viso nieko pasiekti. Taigi, ponė pirmininkė, aš labai ilgai kalbu, atsiprašau už tai, bet e, aš esu įpratęs išsakyti visus būkštavimus dėl Europos reikalų. Pa paskaitykite 138 reglamento straipsnį, gerbiami kolegos, ten yra kalbama apie tai, kad bus vykdomos kontrolės, e, revizijos, kad e, dokumentas dar bus tikrinamas, derinamas, pritaikomas prie naujos situacijos ir taip toliau, ir tai įvyks po 2012 metų. O iki to laiko, tarp to dar baigdamas, norėčiau pasakyti, nebus galima iš esmės peržiūrėti dokumento. E, ta peržiūra įmanoma tik po 2012 metų ir ta peržiūra yra ribota, ji bus e, susijusi tik su dokumento taikomos rytimi. Buvo paminėtų, paminėtos kitos temos - nano medžiagos, biocidai ir panašiai. taip pat net ir tos medžiagos, kurios galbūt dėl pragmatinių priežasčių buvo e, neįtrauktos į taikymo, ryč taikymo sritį. Taigi visą tai išspręsti padės peržiūra. Dėkoju ponui Gido Sarkoni. Taigi iš tiesų tai yra labai platus dokumentas, jame daug straipsnių, priedų ir panašiai. Na, o prieš išgirstant atsakymus, aš dar norėčiau užduoti klausimą susijusi su biocidų reglamentu. Mes šiuo metu taip pat nagrinėjame ir deros direktyvą. Tai ir, taip pat yra susiję su jūsų veikla, bet atsiprašau, dar nepastebėjau E, pono Karl Heinz Florence. Buvo malonu išgirsti Gido Sarkonį balsą. E, su Gido mes tikrai labai daug nuveikėme. Aišku, yra natūralu, kad girdime tam tikrų kritinių pastabų ir negalime nekreipti jas dėmesio. Todėl norėčiau užduoti klausimą dėl labai Dėl labai didelį nerimą keliančių medžiagų, ar apskritai įmanoma jas kaip nors reglamentuoti? Kaip čia, koks yra valstybių narių vaidmuo? Nes jeigu įsivaizduosime šitą didžiulį darbą, kurį reikia nuveikti, tai norėčiau paklausti, kaip konkrečiai e, vyksta tas darbas. E, Ar kaip e, stengsitės išvengti kažkokio duplikavimo? E, iš to, ką pasakė Gido Sarkoni, man taip pat būtų įdomu sužinoti, Europos komisija e, vis dar save laiko tokių esminių valdytojų čia Europos Sąjungoje. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jūs klestite dėl komisijos, ar jūs kenčiate dėl jos? Iš tiesų man susidaro įspūdis, kad EHA yra toksai gležnas augalėlis, o koks yra jūsų įspūdis? Na ir paskutinė pastaba. Viena medžiaga, viena, vienas e, registravimo numeris, tai buvo e, nuostata, kurią iškėlė Junktinė karalystė, tačiau ji vis e, keitėsi, komisija jie nesusižavėjo. Taigi, kas iš to išsivystė. Iki šiol aš girdžiu tik kritinės pastabas iš chemijos pramonės pusės, tačiau norėčiau išgirsti ir jūsų nuomonę, nes tikiuosi, kad jūs galite objektyviai vertinti situaciją. Taigi buvo užduota visai eilė įvairiausių klausimų, išgirdote taip pat daug įvairių komentarų, taigi dabar suteikiu žodį jums. You, try... Ačiū pirmininkė. Pabandysiu mm, žingsnis po žingsnio atsakyti. Tačiau pirmiausia, norėčiau atsakyti į suryč susijusius klausimus. Pirmasis klausimas buvo dėl 0,1 procento ribos e, medžiagoms gaminiuose, o tai susijęs su gaminio apibrėžimu. Ryč pateikiamas apibrėžimas ir kitose teisės aktuose vartojamos apibrėžtys skiriasi. Ir pagal komisijos e, teisinės tarnybos e, interpretavimą. E, tai taip pat apima ir vientisas homogeniškas dalis. Taigi reiktų žiūrėti arba į gaminį, arba į vientisas dalis. Tai tokia buvo teisinės tarnybos interpretacija, kad negalima žiūrėti į tas vientisas dalis, nes Tai pavyzdžiui, sako ROS e, teisės aktai, tačiau neryč. Kadangi pirmoji rekomendacija, e, pirmajai rekomendacijai paprieštaravo šešios ar septynios valstybės narės, tos valstybės narės pateikė naują pasiūlymą, kad reikėtų sakyti, jog reikia žiūrėti ne tik į visą gaminį, bet ir į kitus galimus gaminius, kurie galbūt inkorporuoti į tą gaminį. Tai principas, ar vieną kartą gaminys, ar visą laiką gaminys. Jeigu yra kažkokios nuimamos dalis, kurios kaip atskiras gaminys parduodamos kitur, jos turėtų būti laikomos gaminių uh, kai sudedamos ir naudojamos didesnėme gaminyje. E, atrodo, kad valstybės narės vis aktyviau palaiko tokį interpretavimą. Ir būtent todėl šios valstybės narės paprašė komisijos prašyti naujos teisinės konsultacijos. Mes taip pat esame kreipęsi į komisiją, bet kiek žinau, šiandieną dar to teisinės nuomonės ne, negauta. Tačiau terminas yra iki pirmosios gruodžio dienos pateikti naujas rekomendacijas, naujas gairias. Kaip žinote, mes e, stengiamės šeši mėnesiai iki e, įgyvendinant naujasias ryšdalis pateikti tokias gairias. Jos įsigalios Naujas ryždalis įsigalios kitų metų birželį, taigi norėtume jau dabar pateikti gairias. Ir mes paprašėme valstybių narių pritarti dabartiniam, dabartiniams performuluotams gairiams, kurios remiasi senąją formuluotę, tačiau taip pat esame kreipęsi dėl naujos interpretacijos ir papildomų papildomų patarimų. Jeigu iki, iki lapkričio vidurio negausime tos teisinės nuomonės, tuomet reikės remti senąją interpretaciją. O tai reiškia, kad valstybėms narėms nesutariant mums reikės pradėti raštišką konsultaciją su valdyba. Tai vyks pagal vidinės mūsų procedūras, numatančias gairių patvirtinimą. Toliau nanomedžiagos. Jas, jas minėjote daug kartų. Kaip žinote, nano medžiagos ryč atskirai nereglamentuojamos, tačiau ryč reglamentuojama visokie konkrečios e, medžiagos tipai, kurie turi būti apimti kartu, nustatant ar tam tikro kiekio riba buvo perženg, viršita ar ne. Kitaip tariant, jei, sakykime, anglės juod, juod, juodas, juoda anglis parduodama viena forma, didesnė forma ar mažesnė forma, tai visos jos formos mm, apskaičiuojamos bendrai Tai reiškia, kad įmonės pateikdamos cheminio saugumo ataskaitą turėtų apriepti įvairia, nu, ir numatyti įvairiausias tos medžiagos panaudojimo formas. O kai kurios naudojimo formos e, griežtai numato tik tai naudojimą kaip nano medžiaga, o ne normalia įprasta forma. Ir tokiu atveju Toks panaudojimas yra mm, taip pat įtrauktas ir į registracijos dokumentus. Tai toks būtų vienas pavyzdys. Tačiau komisija mūsų paprašė parengti pranešimą iki kitų metų birže, birželio 30, kuriame būtų me, informacija apie nano medžiagų tipus registruotus vartojimo būdus, kad jie galėtų pranešti jums, nes atrodo, jie privalo tai padaryti. Tai vienas elementas. Kitas elementas yra tas, kad mes, aišku, turime įvertinti, ar turime pakankamai informacijos dokumente tos atitinkamos medžiagos nano naudojimui. Ir čia mes susidurėme su įvairiausiais teisiniais klausimais dėl nano panaudojimo, juos pateikėme komisijai ir laukiame, kol jį pateiks atsakymą prieš pradėdami atitikimo patikrinimus tiems dokumentams. kuriuos, aišku, atliksime vykdydami bendrus atitikimo patikrinimus. kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės ir kaip jas paveikia REACH ir registracijos terminą. Statistišk, panaudodama statistiką bandžiau apibriežti, kad registracijų paraiškų, kurias pateikia MVI, dabar yra 5 procentai, o tai tikrai yra daug mažiau nei kad buvo tikėtasi. kalbant apskritai, reikia pripažinti, kad MVI nėra šios ryties lyderiai. Jos laukia, kol bus atlikta bendra registracija pagrindinio registruotojo, tada jos pateiks savo registracijos dokumentus, kuriuose įtrauks nuorodą į bendrą registraciją. Visos gairės, kurios svarbios tokiems pranešimams, yra išverstos į visas kalbas laiku. Mes taip pat turime ir kitos verstos medžiagos. Taip pat pateikiamos ir REACH IT, tai yra elektroninė paraiškų teikimo forma. Taip pat yra įvairiausių įrankių internetinių įvairiomis kalbomis, tai ir anglų kalba. Jei kas nors nesupranta anglų kalbos, tuomet gali paspausti ant klaustuko ir ras informaciją savo kalbą, reikia, kaip reikia užpildyti atitinkamą langelį. Taigi manome, kad tokias formas įmanoma pateikti. Vienintelė įmonė, kuri skundėsi dėl kalbų, e, buvo Vokietijos įmonė. Ji mums ir komisijai yra nusiuntusi kelis laiškus, mes susisiekėme su šia įmonė ir mes e, pasakėme, kad pas mus yra penki vokiečiai darbuotojai, gal galėtume jai padėti. Paaiškėjo, kad ta įmonė yra pateikusi be jokių problemų normaliausiai savo paraišką, bet jie tiesiog iš principo kreipiasi dėl vokiečių kalbos. Taigi, manau, kad e, re, realiai žmonės gali teikti paraiškas. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes esame apmokę ir nacionalinius pagalbos padalinius, nes tokį uh, tokia priemonė yra numat, nu, numatyta teisės akte. Taip pat rengiame internetinius seminarus, kad galėtų vartotojai vizualiai per video medžiagą pamatyti, kaip pildyti tas formas. Taigi mes padarėme viską, kas tik įmanoma ir dabar esame prieėmę komisijos pasiūlymą apsvarstyti galimybę dar papildomus verdimus atlikti. O dėl žymėjimo, kur šioje veikloje dalyvauja daugiau mažų ir vidutinių įmonių, čia visi įrankiai yra išversti į visas kalbas. Ir savo tinklalapyje mes e, labai konkrečiai aiškiname, kas yra išversta, visokiausi techniniai vadovai, lankstinukai, brošiūros, pagalbos priemonės, viskas yra išversta į visas kalbas. Kalbos yra svarbu, taigi, kai tik skelbėme viešą informaciją dėl CNL, dėl klasifikavimo ir žymėjimo ir direktorių kontaktinės grupės mes skelbėme tą informaciją tik tada, kai jį paruošta visomis kalbomis, kad e, gimtakalbėms nebūtų suteiktas koks nors privilegijuotumo statusas. Taigi tokiu būdu mes bandome atsižvelgti į šį prašymą, kurį komisaras Tahjani pareiškė. Kitas elementas yra direktorių kontaktinė grupė ir ar tai yra naudingas instrumentas. Ar verta tęsti šią iniciatyvą? Manau, kad ši, ši grupė turi savo pati, pačių pagrindimą, kadangi C formatas neveikia taip, kaip turėjo veikti iš vienos pusės, o iš kitos pusės pramonė nurodė problemas, kurių nenumatė ir nereglamentavo reglamentas. Ir tuo metu, kai buvo surinkta ši informacija metų pradžioje, nebebuvo laiko e, per normalią gairių procedūrą išspręsti šio klausimo, todėl buvo suburta direktorių kontaktinė grupė, pasiūlėme komisijai ir valdybai tai padaryti, komisija sutiko imtis vadovaujančio vaidmens ir mes pasiekėme įvairių pasiūlymų. Sprendimų pasiūlymų toms pateiktoms problemoms, taip pat apibrėžėme išskirtinės situacijas, kurios nebuvo numatytos tinkamai apibrieštos reglamente. Tai taip pat esame paaiškinę ir valstybėms narėms, kurios, nors nėra sprendimų proceso dalyvės, kadangi nebuvo tos dalyvės, nelabai entuziastingai paremė tuos sprendimus, tačiau jie buvo priimti, jie yra taikomi ir tikimės, kad tikrinančios institucijos juos patvirtins. Taigi, ar ta grupė ir toliau tęs darbą, neaišku, mes apie tai kalbame, tačiau svarbiausia yra tai, kad išmoktume iš praeities išmok... pamokas. Turime įvertinti tai, kas e, įvyko, kalbant apie sprendimų kūrimą apie... ir apie kitus dalykus. Bandymai su gyvūnais yra e BPO. Manau, kad bandymai su gyvūnais yra numatyti ryč, ten numatyta galimybė pasirinkti alternatyvius bandymus. Aišku, tai dar nėra įtvirtinta EBPO susitarime. Paskutiniu momentu netgi buvo padarytas pakeitimas, kad jeigu Europos lygiu yra patvirtintas naujas bandymo būdas, įmonės gali juo remtis. Mes padedame komisijai jos darbe BPO, numatant bandymų metodus. Tai nėra lengvas darbas, kadangi galiausiai nėra gerai mesti į šalį ta, tuos bandymus, kai nesame tikri, ar alternatyvus metodai leis pasiekti tokių pačių uh, rezultatų, nes gali būti, kad, sakykime, neišbandžius ant gyvūnų bus taip, kad po to produktas žmonėms sukels vėžį. Taigi reikia užtikrinti, kad mokslininkai labai rimtai žiūrėtų į šį darbą, jie atliktų sąžiningai ir turėdami geras techninės ir mokslinės priemonės. Toliau. Dėl biocidų. Biocidai yra labai svarbus klausimas. Daug kas apie juos kalbėjo. Čia norėčiau pasakyti visų pirma, kad turime sugebėti tinkamai atlikti darbą, remdamiesi ir laikydamiesi gerų mokslinių praktikų. Deja, negalime per tris mėnesius pateikti mokslinių nuomonių, tam reikia daugiau laiko. Komisija pasiūlė devynis mėnesius taryba galvoja apie šešių mėnesių galimybę. Mes panagrinėsime, kiek laiko mums reikės, jei procesas vyktų kaip galima veiksmingiau, pasinaudojant iš ryč išmoktomis pamokomis. Ar su mumis tarimasi? Pasiūlymo metu diskusijų metu turėjome labai trumpą laikotarpį, kada galėjome pareikšti savo nuomonę dėl pranešimų. Matėme finansų dokumentą, o po to buvo ilgas tylos laikotarpis iki jūsų pirmojo svarstymo, kurio metu buvo patvirtintas dokumentas. O komisijos reakcija, dėl komisijos reakcijos su mumis tartasi nebuvo. Tačiau pastaruoju metu kontaktai buvo atkurti. Manau, kad yra dabar atskiras padalinys, kuris atsakingas už biocidus tame pačiame direktorate. Mes kaip galime, lab, kaip galime padedame to skiriaus darbui. Tačiau trūkumas yra tas, kad komisijos pasiūlymas yra kad komisijos pasiūlyme daroma prielaida, kad EHA per 12 mėnesių gali pasiruošti tokiam pasiūlymui ir atlikti visą darbą su biocidais. O ryč prireikė daugiau nei trijų metų, kad tinkamai būtų pasirenkta. Taigi, Jei norėtumėte, kad padarytume tą patį su biocidais kaip su ryč, tai mes tiesiog turėjome pradėti anksčiau tą patį esame pasakę ir komisijai ir todėl jie dabar imasi išskirtinių priemonių, kad mums būtų suteikti atitinkami ištekliai. Mes čia kalbame apie akrobatiką tam tikrą, kad galėtume pasirenkti tinkamai. Tačiau turime biocidų ekspertų, ir pradėsime darbą ir su bėtsidais ir esame pasiruošę jūs paremti, kai tik jums prireiks mūsų pagalbos. Ir aš paaiškinau pranešėjui šį rytą, jis dėja negalėjo atvykti šią popietę, kokie mūsų svarbiausi klausimai ir manau, jie gerai mm, pasižymėjo ir, ir, ir, ir prisimins, kad mes jūs tikrai esame pasirengę palaikyti antrojo svarstymo metu. Dabar dėl to pageidavimų sąrašo. Čia svarbu būtų paminėti, jog tikimės, kad registracija bus paveikusi gerai ir galėsime užbaigti šią fazę ramiai visai pramoniai. Kalbant apie mokesčius, aišku, norime, kad jie būtų pakankami. Tačiau taip pat norėčiau, kad prieš kitą kito, kitos registracijos terminą, tie mokesčiai būtų paversti metiniais, o ne avansų mokamais. Avansų mokami mokesčiai. Jie kartais atsitinka taip, kad Įmonė sumoka mokesčius, o po to jį pasitraukia iš rinkos ar iš tos veiklos. Taip pat po to nepranešama tolesniems vartotojams. Tolesni vartotojai dažnai skundžiasi, kad po to nemegauna atsakymų už tiekėjų ir negali gauti tam tikrų medžiagų, kadangi tos, tie tiekėjai bus nusprendę, kad ryč yra per brangu. Taigi jeigu tą mokestį galima būtų paskirstyti per ilgesnį laiko tarpą, tai ateityje įmonėms tai būtų lengviau. Ta pat norėčiau pasakyti ir dėl biocidų. Dabartinis pakeitimas numato, kad turėtų būti vienas mokėjimas, bet tada jis bus didelis. Nes nebūtų gerai, jeigu tokios kaip mūsų agentūros visą laiką turėtų gyventi iš subsidijų. Mes ilgalaikiame laikotarpyje turėtume galėti išgyventi, kiek galima labiau išgyventi, ne iki galo, iš tų mokesčių. Tačiau reikėtų numatyti ir tam tikras lėšas, nes juk mes dirbame ir komisijai, o ne tik pramoniai. Taigi tokie būtų mano norai, asmeniniai norai. Kągi, ačiū Jums labai už nuomonių pasikeitimą. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau glaudžiai su Jumis palaikysime ryšius kadangi šis klausimas yra labai svarbus mūsų komitetui. Taigi parveškite mūsų linkėjimus e, savo darbuotojams Helsinkyje ir linkiu Jums su kuo didžiausios sėkmės kitą mėnesį. Ačiū. Ja, Then, uh, with, uh... Kągi, teskime posėdį, kitas darbo tvarkės klausimas. Ir um, keitimasis nuomonėmis su Europos vaisto agentūros vykdomuoju direktoriumi. Todėl norėčiau pasveikinti Martin said this. Okay. Uh, he gave me some notes, you know. Okay. Uh. So, dear colleagues, uh, let me. Gerbėmiai kolegos, uh, norėčiau pasveikinti atvykus Europos vaisto agentūros vykdomai direktorių poną Tomasą Liongrenas. Mums labai malonu, kad jūs atvykote pas mus. Turbūt klausėtės šiek tiek prieš tai vykusių diskusijų su cheminių vaistų agentūros vykdomuoju direktoriumi. Taigi norėčiau steikti žodį jums, kad pristatytumėte Europos vaistų agentūros veiklą. Jūs tikrai dirbate jau dešimt metų labai svarbų darbą. Visą dešimtmetį jau dirbate tokį darbą tiek institucija, tiek ir jūs pats vadovaujate vaisto agentūrai ir mes norėtume išgirsti jūsų patirtį, jūsų pareigos baigėsi šių metų gruodžio 31 dieną, taigi greičiausiai tai yra paskutinis jūsų apsilankimas mūsų komitete, dėl to tik dar labiau džiaugiuosi ir suteiksiu galimybę jums pristatyti, kas vyksta Europos vaisto agentūroje. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man labai malonu dalyvauti šiame susitikime. Manau, kad aš čia lankausi jau devintą kartą ir dalyvaudamas parlamento posėdžiuose keičiuosi nuomonėmis su jumis. Paprastai e, tokių susitikimų metu aš kalbu apie vaisto agentūros veiklą, rezultatus ir apie kasdienę agentūros veiklą. Žinoma, ir šiandien apie tai šiek tiek kalbėsiu, tačiau norėčiau e, plačiau kalbėti apie vaistus ir vaistų reglamentus ir visuomenės sveikatą. Taip pat kalbėsiu apie tai, kasgi vyksta ir kokia mūsų ateitis laukia vaistų klausimų ir gydimo srityje. Pirmiausia, apie pačią agentūrą. Komisija, remdamasi reglamentais praėjusiais metais atliko vertinimą. Vertinimo ataskaita buvo paskelbta šių metų pradžioje. E, šią ataskaitą atliko, parengė Ernst Young įmonė ir tyrimo metu buvo nagrinėjamas agentūros darbas per pastarosius dešimt metų, kai aš buvau institucijos vykdomasis direktorius. Taigi Ernst Young e, žiūrėjo E, kaip mūsų agentūra dirba, kaip siekia tikslų, taip pat Ernst Young žiūrėjo į mūsų darbo efektyvumą bei mūsų tikslų savo, laik, pasiekimo laiku. E, ataskaita iš tiesų buvo teigiama, ji konstatavo, kad mes siekiame visų teisės aktuose numatytų tikslų. Ataskaitoje taip pat daroma išvada, kad agentūra dirbo veiksmingai Taip pat daroma išvada, kad daugiau ar mažiau yra laikomasi e, teisės aktuose numatytų terminų per pastarosius 15 metų. Aš nenorėčiau skirti daug dėmesio pačiai agentūrai ir pačios agentūros darbui, nes Ernst Young ataskaita labai puikiai atskleidžia, kaip veikia mūsų agentūra įsikūrusi Londone ir taip pat kaip veikia reguliuojamasis tinklas bei visos nacionalinės agentūros, kurios su mumis bendradarbiauja. Taigi agentūros sveikata yra šiuo metu gera. Bet norėčiau iškelti keletą klausimų, kurie ateityje gali būti problematiški. Iš esmės yra keturi klausimai, kurie turės įtakos vaistų reglamentavimui ateityje. Pirmas dalykas yra farmacinės rinkos sparti globalizacija. Farmacinės priemonės yra gaminamos labai sparčiai, gautinės formuluotės ir įvairūs ingredientai yra gaminami ne tik klasikinėse teritorijose kaip ES ar JAF. Visa tai yra gaminama ir kitose nutolusiose šalise kaip Indijoje, Kinijoje ir taip toliau. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla taip pat yra atliekama ir kitose pasaulio regionuose. Mes matome, kad daugelis klinikinių bandymų, kurie turėtų būti atliekami ES, yra atliekami kitose e, šalise, rytų Europos šalise, Latino Amerikos šalise, Indijoje ir Kinijoje. Ir tai iš esmės šiek tiek pakeitė mūsų kaip reglamentuotojų vaidmenį Staiga per labai trumpą laiką mes suprantame, kad produktai, kuriuos mes kontroliuojame ir reglamentuojame, kad jie būtų saugus ir veiksmingi, tas darbas yra vykdomas nebe mūsų teritorijoje ir turime suprasti, kad reikia imtis globalių veiksmų. Turime dirbti su reglamentuotojais Kinijoje, Indijoje, kitose šalyse kad gautume visą informaciją apie gamybą ir tokių vaistų saugumą tose teritorijose, kuriuose vaistai yra gaminami. Taigi tai yra visiškai naujas mūsų agentūrai tenkantis vaidmuo. Ir ateityje mes turime užtikrinti, kad agentūra daugiau bendradarbiautų globalių ryšių su kitomis šalimis. Mūsų agentūra veikia iniciatyviai. Mes esame sudarė ne vieną konfidencialumo susitarimą. Europos komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl falsifikuotų vaistų, kuriame yra kalbama apie aktyvių ingredientų importavimą iš trečiųjų šalių. Taigi mes dirbame, komisija priima iniciatyvinius dokumentus, agentūra juos svarsto ir mes turime būti labai lankstus, ypač dirbdami globaliu lygiu. Tai yra pirmasis dalykas, kuris daro mums ir mūsų darbo įtaką. Antras dalykas yra moksliniai tyrimai ir jų plėtra. Čia yra daroma didžiulė pažanga. Ir ta pažanga atvėrė mums daugybę naujų galimybių, ieškant naujų gydimo metodų. Genų terapija, lastelių terapija, genomika, biologinių markerių, rodiklių, genetinės informacijos atskleidimas atveria labai daug e, galimybių. Mes užsiemame audinių inžinerijos e, metodais, e, dirbame su genais, audiniais, lastelėmis. Žinoma, kad ši mokslo sritis dar tik tai pradeda žengti, žengti pirmosius žingsnius ir ji plėtosis toliau. Bet tokia pažanga turi būti spartinama, mes turime tam ruoštis. Dabar turime renkti taisyklės ir reglamentus dėl tokių vaistų plėtojimo ir reguliavimo, kai jie pasirodys. Taigi pasikeis e, pati vaistų ir gydimo forma. Mes turime bandyti spėti, kasgi mūsų laukia ateityje, kad išvengtume įvairių lygų. Taip pat turime laikytis selektyvinio principo atrinkdami gydomus paci pacientus. Taigi, mes turime savęs klausti, ar esame tam pasirengę, ar sveikatos apsaugos sistema yra tam pasirengusi. Trečias dalykas, kuris turės įtakos reglamentavimu ateityje, yra reglamentavimo sklastas. Bent jau iki šiol buvo taikoma Europos e, leidimų suteikimo sistema. Viena paraiška, vienas vertinimas, vienas e, leidimas galiojantis 27 valstybėse narėse. Ir pacientas galėjo naudotis tokiu vaistu. Dabar taip nebėra. Dabar nacionalinės institucijos atlieka įvertinimus ir nagrinėja pasiūlymus. Naujos reglamentacinio pobūdžio institucijos yra atsakingos už vaistų rengimą ir stebi, kaip yra kontroliuojami vaistai, kai jie pasirodo rinkoje. Taigi mums reikia pagalvoti, ką reikės daryti, nes tai sieja mus kaip reglamentuotojus ir 27 valstybių narių agentūras. Aš žinau, kad komisija dabar taip pat svarsto šį klausimą ir bando pasiekti tam tikro harmonizacijos lygio ES. Mes imame žingsnių palaikyti santykius ir svarbiausia išvengti dublikavimo e, plėtojant ir ieškant naujus, naujų vaistų, kas, žinoma, atneštų papildomų išlaidų. Dar viena sritis yra susijusi su skaidrumu. Jeigu yra sritis, kurioje mums reikalinga spartesnė pažanga, tai yra skaidrumo sritis. Mums reikia būti skaidrisniems, bet kai žvelgiame į tokio tipo agentūras kaip mūsų, tai matome, kad e, tai nėra paprasta nesusidurėme su dviejopo pobūdžio teisės aktais. Viena yra apsauga, reglamentavimas, o kita yra susijęs su duomenų apsauga. Ir žinoma, yra ir skaidrumo teisės aktai, kurie tiesiog reikalauja skaidrumo. Taigi mes turime dirbti, rasdami aišku balansą. Taigi, kuo daugiau informacijos mes paskelbime, tuo didesnis mūsų darbo krūvis. Dokumentų skaičius siekia milijonus ir mums reikia išteiškinti, kas yra pacientų duomenys, kas yra konfidenciali informacija. Tai yra tikrai sudėtinga. Todėl mums gali prireikti mėnesių, kad būtų galima paskelbti vieną ar kitą dokumentą. Mes jau sutarėme dėl naujos skaidrumo politikos, taip pat dėl galimybės prieiti prie dokumentų. Mes vykdysime tą politiką, kurią sudaro dvi dalis, mes paskelbsime daugiau informacijos, mums reikia imtis daugiau iniciatyvos, kuriant informacijos srautų mechanizmą, kad dokumentai būtų e, pristatomi visuomenės atstovams. Taigi mes tikrai turime nemažai geros valios, tačiau, kad tą įgyvendintume, reikės laiko. Reikės laiko, kad taptume visiškai skaidrus. Ir šita ketvirtoji sritis tikrai turės įtakos e, vaistų paieškoms. Ir e, žinoma, čia pastebėsime pasiekmes ne tik agentūrai, bet ir e, sveikatos priežiūros sistemai, bet svarbu, paaiškinti, kaip mes suprantame bendrą susidariusią situaciją ir aplinką. Turiu keletą pastebėjimų susijusių su vaistais. Taigi keletas tų mano pastebėjimų. Pirmas dalykas produktivumas mokslinėje sferoje yra mažas. Labai daug lėšų yra skiriama tyrimams. Manau, kad 80 milijardų JAV dolerių kasmet. Tačiau mes išgauname tik 10 naujų molekulių kasmet. Ir iš šitų 10 naujų molekulių tik keletas yra aukštos terapinės vertės, kuomet kalba pasisuka apie jų patvirtinimą. Taigi produktivumas, mokslinio tyrimų produktivumas yra mažas, labai daug yra į tai įdedama, tačiau rezultatas nėra toks, kokio norėtume. Kitas dalykas - klinikiniai bandymai. Kai mes patvirtiname vaistą, mes žinome, kad to vaisto veiksmingumas yra aiškiai apibrieštas. Tačiau klinikinė realybė tokio vaisto gali būti visiškai kitokia. Tokiu būdu e, sumažėja naudos ir rizikos e, analizės santykis. Taigi, vaistas gali būti naudojamas ne pagal tai, kas yra nurodyta jo ženkle ir tokiu būdu jo nauda sumažėjo. Ir tai yra problema. Ir problema yra tokia, kad mes ne visuomet racionaliai naudojame vaistus savo sveikatos apsaugos sistemoje. Galime žiūrėti, kokie tyrimai buvo padaryti pasaulyje pastarojų metų. Ir matome, kad produkto naudą sumažėjo dėl to, kad produktai nebuvo teisingai ir racionaliai pritaikyti gydant pacientus. Ir tai yra svarbus pažymėtinas faktorius. Mes, reguliuotojai, turime nedaug priemonių, kad užtikrintume, kad vaistai būtų tinkamai naudojami. Ir tai yra pagrindinė mums kilanti problema. Mes teisės aktuose turime galimybę numatyti rizikos minimizavimo planus, sumažinimo planus. Tačiau sunku įgyvendinti tokius planus, jeigu sveikatos apsaugos sistema negali jų pritaikyti ir jeigu negali užtikrinti, kad vaistas bus naudojamas pagal tai, pagal paskirtį. Taigi problema yra ta, kad mes labai daug lėšų skiriame moksliniams tyrimams, kad vaistai pasiektų rinką, kad vaistai būtų patvirtinti, tačiau realybėje pasirodo, kad vaistai e, ne visuomet yra naudojami tinkamai, o tai kelia daugybę problemų, nes tai sukelia ir vaistų nepagėdavimų šalutinių poveikių. Dėl racionaliaus vaistų panaudojimo dar daug ką reikia nuveikti ir daug ką apsvarstyti. Aš manau, kad galime viltis, kad ateityje sukursime tikslesnės, tikslingesnės vaistų, tikslingesnių vaistų. Ir tų vaistų atsakas būna tik 30 procentų, tačiau taigi reikia išbandyti ant šimto žmonių ir 30 suveiks tie vaistai. Tačiau kurie iš jų tie 30 bus? Tačiau dabar dėka mokslinės pažangos Visi šitie biosimuliatoriai buvo labai išplėtoti ir galbūt ateityje pavyks net identifikuoti iš anksto tos 30 žmonių, kurie reaguos į gydimą. Tai aišku padės padidinti ir gydimo veiksmingumą ateityje. Taigi mums reikia tiesiog stimuliuoti taip vadinamų biomarkerių e, plėtrą. Tai mes ir darome ir komisija labai taip pat pažangiai žiūri, ji daug pinigų skyrė biomarkerių tyrimams ir plėtra, jau yra vaistų, kurie buvo patvirtinti su biomarkeriais, kurie, markeriais, kurie leidžia įtraukti į gydimą žmonės arba neįtraukti. Ir tai veiksmingumą tikrai labai padidina. Man atrodo, kad šią kryptimį mokslas žengs ir ateityje. Taigi, manau, kad norint pagerinti racionalų vaistų naudojimą ateityje, reikia kurti daug tikslingų, tikslinių vaistų, tačiau aišku, dar daug ką reikia daryti sveikatos sistemoje, kad tas vaistų vartojimas būtų racionalesnis. Manau, kad kažką daryti reikia. Jūs, pavyzdžiui, diskutuojate ir informacijos teikimo pacientui klausimą. Man atrodo, kad pacientas turi teisę į geresnę informaciją apie e, jų vartojimus vaitus ir man atrodo, kad čia parlamentas tikrai turėtų tęsti šias diskusijas. Visi šie aspektai mums rūpi, mes juos nagrinėjame ir klausėme, ką mes kaip agentūra galėtume padaryti. Tai taip pat įtraukta ir į agentūros gairias. Mes vykdome viešasias konsultacijas dėl agentūros 2015 metų gairių. Visi suinteresuoti mm, dalyviai reagavo entuziastingai iš šias gairias. Dabar mes žinome agentūros kryptį, kurią turėsime eiti ateityje. Ir pagrindinis dėmesys tenka trims rytims. Pirma, visuomenė, pagalba visuomeniai stimuliuojanti tyrimus, ypač kalbant apie retas ligas, taip pat palengvinant naują inovatyvų požiūrį į vaistus ir taip pat planų kovai su grėsmėms visuomenės veikatai kūrimas. Antras dalykas yra vaistų veiksmingumo pa, pa, pa, padidinimas, jų racionalaus vartojimo padidinimas, taip pat nusak, mūsų nuoseklaus darbo tesimas. Trečia, opti, saugaus vaistų vartojimo optimizavimas. Taip pat sieksime uh, taikyti naujus rizikos minimizavimo įrankius, atsižvelgdami į pacientų patirtį. Taip pat stengsime gerinti sprendimų prieimimą ir teikti informaciją apie agentūros atliktų vertinimų rezultatus. Ir Paskutinis dalykas - farmakologinio budrumo teisės aktai. Jie numato taip pat įvairiausių priemonių, kurios leis pagerinti racionalų vaistų naudojimą. Taigi po viešųjų konsultacijų tikiuosi, kad valdyba pritars šioms kryptims, kad agentūra žinotų, kurio kryptimi dirbti per ateinančius penkerius metus. Man tai visai gerai, nes aš, kaip ir sakė pirmininkas, nebeisiu šių pareigų Ir po dešimties metų norėčiau padėkoti parlamentui ir šiam komitetui už visą parodytą paramą, visą konstruktyvę kritiką taip pat, kurią išsakėte, nes ji taip pat labai svarbi. Taigi dėkoju ir dabar žodį perdodu Jums, pirmininkė. Ja. Dėkoju, ponė Longren, už įdomų, įdo, įdomų požiūrį į vaistų rinką ateityje, globalizaciją, techninę revoliuciją, kaštai tiksliau kaštų su nacionaliniu sveikatos apsaugos institucijų kaštų suvokimas e, yra tie esminiai dalykai, kurie lydės jūsų darbą ateityje. Yra norin, daug norinčių pasikal, pasisakyti. Dagmar Rotberend yra mūsų kontaktinis asmuo, taigi jį jūs gerai pažįsta, daug bendravo su jumis ir šiandien ji pirmoji pradės diskusijas. Prašau. Um, Tomas Lengren. Nesu visiškai tikra, bet ar, ar, ar visi mūsų pasiūlymai buvo konstruktyvus, bet geras dalykas yra tas, kad galiausiai tie parlamento pasiūlymai, ne mano pasiūlymai, bet viso parlamento pasiūlymai, Tomui pasirodė naudingi ir jisai juos suformulavo taip, kad pasirodė, kad ta mintis jam kilo. Keli pavyzdžiai tokių dalykų yra, sakykime, kalbant apie retų vaistus skirtus retom lygom gydyti, taip pat su pediatrija, žoliniais preparatais. Jis taip pat pradėjo šį darbą. ir džiaugiuosi, kad valdyboje yra profesorius Lemeras, taip pat ir mūsų atstovas, jis sėdi šalia Tomo ir Martinas, taip pat Tomo Liungreno kolega, mes taip pat dėkojame jiems, savo atstovams valdyboje, jie padeda užtikrinti pastovų ryšį ir aš MA e darbą seku jau kurį laiką ir Valdyba dirba labai gerai, tačiau bendradarbiavimas ir, ir ryšiai ne visą laiką yra jų stiprioji pusė, o šie du kolegos tikrai labai, labai pasitarnavo. Aš norėčiau, nenorėčiau daug klausimų pateikti, norėčiau tik pabrėžti, kad labai įdomu buvo jūsų klausytis, kadangi jūs kalbėjote kaip politikas, pagyvenęs patyręs politikas. Tačiau, Tomas, jūs dar, jūs dar nepasiekėte tokio amžiaus, nors ir, aišku, po dviejų kadencijų paliksite direktoriaus postą, bet paminėjote aktyves sudėdamasias medžiagas ir jos yra labai svarbios, ypač kalbant apie padirbtus vaistus. Taip pat ir nauji gėdimo būdai ir individualūs tyrim, gydimo būdai atskiriems žmonėms skirti ir tiesiogiai pagaminti vaistai skirti labai mažoms pacientų grupėms, net vienam ar keliems žmonėms. Į tai reikės atkreipti dėmesį. Galbūt tai nėra pagrindinė agentūros užduotis, tačiau vertinu, kad jūs bent jau numatote ir tas kryptis, užuot susitelkę vien tik ties leidimų suteikimo procesu. Taip pat vertinu, kad iškėlėte racionalaus panaudojimo problemą. Noriu tik tai perspėti, kad agentūra turi konkretų vaidmenį, ypatingą vaidmenį. Taip pat ir prabangų vaidmenį, būtent nepatirti finansinio spaudimo ir finansinio apribojimų, kaip kad patiria valstybės narės. Racionalus vaistų naudojimas dažnai yra nulemtas, jie apsprendžia biudžetiniai apribojimai. Agentūra neturi, ačiū Dievui, to daryti. Aišku, aš nenoriu pasakyti, kad nereikia domėtis naujų vaistų veiksmingumu, bet racionalus vaistojimas, vartojimas iš jūsų požiūrio taško yra visai kitoks nei 27 agentūrų požiūris, kurios nuolat patiria finansų ir sveikatos ministro spaudimą. Žinome, kad įvairiose šalise tai vyksta. Aš nežinau, gal aš neteisingai supratau, bet Tomas Lungren sakė, ir aš noriu mums visiems priminti, biomarkerių tyrimų ir plėtros klausimą. Į tai turime atkreipti dėmesį diskutuodami apie tyrimų ir taikomosios veiklos programas, nes kai kalbame apie specialiai pagamintus vaistus ir aš aišku, man pasisekė, nes esu teisininkė nes jūs, Tomasai ir profesorius Lemanas, yra mokslininkai, bet kai kalbame apie gydinimą ir visą laiką reikia kalbėti ir apie biomarkerius. Ir tyrimuose taip pat reikia į tai kreipti dėmesį. Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir kad kai kurios lygos yra, e, skir, skiriasi jų gydimas atskiroms sri, sri, e, e, skirtingoms lytims. Esu dėkinga, kad minėjote informaciją pacientams. Čia mes irgi bandome surasti tinkamą būdą. Tik ir galiausiai dėl skaidrumo. Žinau, kad valdyba aptarė skaidrumo klausimą. Ir žinau, kad reikia atkreipti dėmesį ir į ekspertų savarankiškumą vaistų agentūroje ir kitose agentūrose. Aš ponui Dansert panašiai sakiau anksčiau. EMA šiek tiek geresnėje situacijoje, nes dažnai mokslininkai iš nacionalinių agentūrų ar universitetų, kurie dirba taip pat kaip mokslininkai ar daktarai, yra geresnėje situacijoje. Ir galiausiai, Tomasai, Jūsų tai yra tikriausiai paskutinis vizitas e, einant šias pareigas, todėl norėčiau padėkoti Jums. EMA dabar gyvuoja 15 metų maždaug. Vienas direktorius ją įsteigė ir po to 10 metų Jūs e, vadovavote šiai agentūrai. Ji iš tikrųjų yra tam tikra prasme Jūsų kūdikis. Mes vis, dažnai diskutuodavome, ne visą laiką tos diskusijos būdavo lengvos ir ne visada sutardavome iš karto, bet šiandieną visi pažvelgia į EMA, e, turėtų pagirti ir jūs už jūsų griežtą požiūrį, jūsų skandinavišką, švedišką tiesų ir labai aišku požiūrį Taigi, kai tik giriame Emą, turime pasakyti, kad tai yra Tomaso Lungreno nuopelnas. Esu labai dėkinga Jums ir manau, kad visi man pritars. Ir Emos viduje, ir išorėje Jūs puikiai padirbėjote ir esu tikras, kad tų pagirų dar išgirsite ne vieną. Thank you, Dagmar. I propose that later on you either drink uh, orange juice or better champagne in our bar. Then, uh, all the flowers you got, uh, uh, uh let's say, watered or let's say, <laughs> got the right uh, basis. Okay. Uh, Yeah, I, I well, Fatreda. Profesoriu Lemanai, aš sveikinu ir jūs atvykus į posėdį. Jūs, jūs esate administracinės tarybos uh, atstovas, taigi jūs tikriausiai galėsite kažką pasakyti, bet prieš tai suteiksiu žodį mūsų pranešiai dėl farmakologinio budrumo. Dėkuoju. Kalbant apie farmakologinį budrumą, mes susilaukėme labai daug paramos ir konsultacinių patarimų. Mums pavyko pirmos svarstumo metu rasti sutarimą ir labai džiaugiuosi, kad kai kurie klausimai, ypač susijęs su veiksmingumu, yra nagrinėjami farmakologinio budrumo teisės aktuose. Ir tai paskatinti žmonės budriau žiūrėti į e, šios klausimus. Žinoma, mes galime iškelti techninius klausimus tiesiogiai jūsų kolegoms, kurie yra tiesiogiai atsakingi už tos klausimus. Tačiau turiu pasakyti, kad e, realus vaistų galiojimo laikas, taip, ką sakė Dagmar, yra e, teisinga. EMA yra atsakinga už tam tikras funkcijas, už saugių vaistų pateikimą į rinką Tačiau paprastai yra sukūriama labai daug vaistų, o pacientai e, turi tam tikrų požymių ir gydytojai ne visuomet tai žino, kaip tie vaistai sąveikauja. Todėl e, gydytojai patys turi nagrinėtis tuos individualius atvejus. Aš ne viską girdėjau, tai nežinau, gal jūs ir sakėte, bet koks gali būti sprendimas. Junktinių valstybių atstovų kalbėjau prieš šiek tiek laiko ir jis sakė, kad dėl to, kad daugelis žmonių yra nedrausta, daug lėšų yra skirma šešiems mėnesiams. Šešiems paskutiniams gyvenimo mėnesiams ir todėl mes nežinome informacijos apie racionalų vaistų panaudojimą. Aš manau, kad reikia daugiau tyrimų dėl biomarkerių. Taip pat jūs sakėte, kad daug investuojama, o gaunama nauda yra nedidelė. Taigi reikia galvoti, kiek mes įdedame ir ką iš to gauname. Galbūt reikalingos naujos vaistų formos, nauji pasiūlymai nauji vaistai įvairioms lygoms. Praėjusią savaitę kalbėjome apie Alzheimerį, sulaukime įdomios informacijos ir išgirdome apie tai, kad trūksta mokslinių tyrimų, trūksta išteklių moksliniams tyrimams atlikti. Ir žinoma, sudėtinga tuos išteklius rasti, nes gauti gražos iš tokių investicijų dažnai būna sudėtinga. Aš žinau atsakymus į kai kuriuos iš mano klausimų, bet e, aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte apie skaidrumą prieš porą e, valandų vyko diskusija apie gripo pandemiją. Ir galbūt jūs galėtumėte mums priminti apie ekspertus, apie jų interesų deklaracijas, apie tai, kokia informacija yra prieinama viešai. Galbūt jūs taip pat galėtumėte tarti keletą žodžių apie, apie mokesčių rinkimą. Tai yra labai svarbu. Daugelis kolegų dirba parlamentarais tik 15 metų, jie gauna daug informacijos, taip pat yra ir dezinformacijos atveju. Taigi mums įdomu sužinoti, kaip iš tiesų visa tai atrodo ir kaip yra užtikrinamas skaidrumas, kalbant taip pat ir apie atlyginimus ekspertams. Ačiū. Dėkoju, Linda. Šį rytą jūs nedalyvavote diskusijose dėl H1N1 gripo. Ir ponė Ryvazy kalbės anksčiau, dabar suteiksiu žodį Fransuas Grostets. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau kreiptis į ME direktorių ir pasakyti jam, kad tie dešimt metų, e, kuriuos jis praleido šiame poste, man praėjo labai greitai, jam tikriausiai irgi. Ir per šį laikotarpį agentūra išsivystė, ji e, tapo pripažinta, ji, ja yra pasitikima lyginant su kitomis ES agentūromis, vėl norėčiau pasveikinti Jūs su Jūsų darbu šioje agentūroje. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė Dagmar Aš taip pat vertinu jūsų skandinavišką požiūrį, nes iš tiesų tai beda prie to, kad dir, bendradarbiaudami su jumis mes iš karto jumis pasitikime ir pasitikime tą informaciją, kurią jūs mums suteikėte. Yra daug neteisingos informacijos, kuri sklando, kuri yra gaunama. Tačiau jeigu mes čia parlamente e, bandome dirbti tokiam bendram visuomenės labui ir bandome kurti sveiką Europą, tai yra labai svarbios, svarbus dalykai. Taigi, jeigu mes norime sukurti šią sveikatos Europą, mes turime remtis jūsų agentūros darbu. Aišku, buvo išsakyta daug skeptiškų minčių, dėl įvairių ekspertų. E, taip pat netgi yra įtariama, kad, tam, kad e, kai kurie ekspertai suduria su tam tikrų interesų konfliktu, e, dėl to yra mažesnis pasitikėjimas, tačiau aš asmeniškai niekuomet nebejojau jūsų kaip agentūros vadovo darbu ir todėl norėčiau pasakyti, kad mums jūsų trūks. Sveikatos apsaugos technologijos ir jų vertinimas, jūs kalbėjote apie tai, norėčiau grįžti prie to. Jūs sakėte, kad yra, pavyzdžiui, įvairių klaidų daroma nacionalinėse agentūrose, pavyzdžiui, kuomet yra e, vartojami vaistai, kurie nėra reglamentuoti, kurie nėra gavę licenzijų. Iš tiesų tai yra baisios klaidos. Jūs kalbėjote apie vaistus, kurie yra skirti vėžiniams susirgymams gydyti, e, tačiau kartais jie naudojami, pavyzdžiui, Junktinė karalystė ir, ir akių lygoms gydyti, nors yra alternatyvių terapijų. Tai pavyzdžiui, tokie atvejai tikrai kelia susirūpinimą. Taip pat jūs minėjote, kad yra labai svarbu bendradarbiauti su nacionalinėmis agentūromis, e, bandyti daryti įtaką joms. Al norėčiau jūsų paklausti, ar esate numatę EME veiklos e, sritise gauti komisijos paramą, kaip jūs bandote įvertinti savo veiklą, ar galima e, pasitikėti EME? Dėkuoju, Fransuas. Pone Mišel Ribasi, mūsų pranešė dėl H1N1 gripo. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiems kolegoms. E, kolegiams, tiksliau, nes salėje atrodo liko beveik vien tik moteris. Taigi, atrodo, kad tik moteriams rūpi sveika Europa. Norėčiau pakalbėti apie e, tam tikrus mokslinius aspektus. Ar jūs turite kažkokių pasiūlymų, kaip galima pagerinti mokslinį protokolą? Pavyzdžiui, LTMIFLU buvo e, tam tikros studijos. E, jas atliko British Medical Journal ir tose studijose yra sakoma, kad kad tas tamiflu vartojimas rėmėsi e, tik tai gamintojų tam tikrą informaciją. Taigi, kaip galima būtų moksliškai geriau įvertinti e, va, tam tikrus vaistus, medikamentus, nes dažnai e, pačios e, valstybės narės įvertina tos vaistus. Dėl fast track, ar, ar tai yra išimtis, ar jūs. Ar galima čia taikyti pagreitintą licenzijos išdavimo procedūrą ir kitas klausimas. E, dažnai yra kalbama apie poveikį aplinkai tam tikrų vaistų, pavyzdžiui, kad yra tam tikros molekulės, kurios e, yra neperdirbamos ir ar, e, pavyzdžiui, tai gali turėti poveikio aplinkai, ar, pavyzdžiui, tai gali e, endokrininę žmogaus sistemą kažkaip paveikti. Ar esate kažką suplanavę šioje srityje, siekiant mažinti poveikį aplinkai? Pone Pavanova. Uh, Ačiū negalėjau dalyvauti nuo pradžių ir nežinau, ar tas klausimas jau buvo užduotas, bet norėčiau paklausti dėl naujų vaidmenų ir naujų jūsų agentūros pareigų, kurias esame numatę farmakologinio budrumo direktyvoje ir toje direktyvoje, kuris skirta kovai su padirbtais vaistais. Uh, Ar manote, kad pavyks susidoroti su didesnėmis pareigomis ir ar finansiškai pavyks įgyvendinti visas administracinės funkcijas? Um, Aš taip pat turėčiau vieną klausimą dėl um, nacionalinių priemonių naudingumo. Dagmarot Berint jau minėjo, kad Vokietijoje vyksta uh, ypatingai e, aštrios diskusijos dėl vaistų įvertinimo, kas yra naudinga, o kas nenaudinga. Jeigu aš teisingai prisimenu, Šveicarijoje yra gavę licenzijas tik 2,5 tūkstančio vaistų, kai tuo tarpu Vokietijoje tas skaičius yra 22 tūkstančiai. Taigi tas klausimas, kas yra naudinga, kas yra nenaudinga, yra labai aktualus ir kartais yra ra rašoma ar kalbama apie tai, kad dauguma naujų vaistų, kurie patenka į rinką, neturi kažkokios papildomos naudos, kad jie kartoja jau esančius medikamentus. Aš pats nesu ekspertas, tačiau vis tiek norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti. E, na, o dabar suteiksiu žodį ponui profesoriui Leman, kuris yra mūsų atstovas. Taigi, ką jūs galite pasakyti? Pirmininkė, ponios ir ponai, aš esu valdybos narys ir džiaugiuosi ir man didelė garbė galėti pasisakyti, e, baigiant eiti vykdomo direktorio pareigas Tomui Lungrenui. Jis e, nuo 2001 ėjo vykdomo direktoriaus pareigas, jis tarnavo Jis e, ėjo dvi kadencijas šias atsakingas pareigas. 2001-aisiais MEA pagaliau suaugo iš paauglės ir tapo suaugusią agentūrą, taip sakant, vadovaujant Tomui Lungrenui. Kartu su savo darbuotojais jis buvo EMA variklis ir pakilėjo šią agentūrą tarp geriausių pasaulyje. Ir taip pat bendradarbiaudamas ir kartais patiriant parlamento spaudimą buvo įkurti medicinos produktų komitetai parlamente, pediatrinis komitetas ir taip toliau. Ir visų šių komitetų skubiai reikėjo, kad galima būtų išspręsti ateities europiečių poreikius kaip farmakologas žinau, kad iki šiol dauguma vaikų vaistų nėra gavę leidimo. Jei pasakysite tai paprastiems žmonėms, jie tiesiog nepatikės. Tai yra labai svarbus pastebėjimas. Manau, kad šie iššūkiai turi būti sprendžiami. Ir Tomas Lundgren turiu pripažinti, tikrai puikiai padirbėjo spręsdama šios iššūkius. Tačiau turime nepamiršti, kad agentūra tokia kaip EME ne visą laiką tuo pat gali priimti um, galutinį ir teisingą sprendimą, kaip kad buvo klausta. Ne visi sprendimai vienbalsiai patvirtinami tarp partnerių susijusių. Tačiau vykdomasis direktorius turi spręsti šias problemas, kaip jis ir padarė, remdamasis geriausiamis savo žiniomis ir gal, galiausiai prieėmė sprendimą. Savo žanginėje kalboje Tomas Lungren minėjo ateities iššūkius - globalizaciją, reglamentavimo institucijas, mokslinius aspektus ir, ir taip toliau. Šie klausimai buvo ir bus diskutuojami valdyboje. Uh, Aš taip pat norėčiau pridurti, kad ir, ir iš tikrųjų norėčiau atsakyti į, kai, labai norėčiau galėti atsakyti kai kuriuos klausimus. Taigi norėčiau pabrėžti, kad farmakologija yra tikimybių mokslas, o ne šimtaprocentinis atsakymas. Tai svarbu. Žmonės ir fiziologija yra labai kompleksiškas dalykas. Ir mes turime to nepamiršti ir grįžtant prie jūsų klausimo. Aš visą laiką skundžiuosi, kad yra per mažai studijų atlikta su moterimis. Kai aš vis dar buvau direktorius, visi klinikiniai tyrimai vyko su 20-mečiais sveikais vyrais. Moteris buvo per daug komplikuotos, jų tiesiog kaip ir nebuvo. Ateityje mums reikia atlikti klinikinius tyrimus tarp vyrų ir tarp moterų. Ir dabar jau turime duomenų, kad moterų ir vyrų organizmai veikia kitaip. Jie kitaip reaguoja į, kit, į skirtingus vaistus. Taigi tai yra svarbus klausimas ateičiai. Galiausiai, pereinant prie interesų konflikto, tai diskutuojame valdyboje, norėčiau tiesiog paminėti parlamentui, kad mes gyvename netuščiame pasaulyje. Mums reikia ekspertų, mokslininkų. Jei rasite mokslininką, kuris neturi sąsajų su jokiomis, su, su, su pramonė, tai jis nebus mokslininkas. Taigi mes turime būti atsargus, kad neišspirtume, taip sakant, žmonių vien todėl, kad, kad jis kažkur paskaitė paskaitą. Taigi tas interesų konfliktas yra labai delikatus klausimas, mes galime viską deklaruoti, tačiau turime nepamiršti, kad ekspertai, kad ekspertų EMA, EMA agentūrai tikrai labai reikia. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad Tomas Lungren, eidamas vykdomo direktoriaus pareigas, tikrai buvo išskirtinė asmenybė ir galiu pasakyti, kad ES turi būti pagirta ir pasveikinta, kad išrinko jį į šią poziciją. Tomai, dėkojame, dėkojame Jums visi už Jūsų puikų darbą. Ja. Pone Lundgren, prieš galutinai atsisveikinant su jumis vis tik suteiksiu galimybę atsakyti, paskutinį kartą atsakyti į mūsų klausimus, prašau. Uh, uh, Ačiū. Prieš atsakant į visus uh, klausimus, norėčiau padėkoti poniai Dagmar už jos paramą per visus šiuos metus. Aš tikiuosi, kad jūs ir toliau remsite mūsų agentūrą, kai aš jai nebevadovausiu. Taip pat norėčiau padėkoti ir poniai Grostet už visų metų paramą. Taip pat ir Lindai norėčiau padėkoti už palaikymą rengiant farmakologinio budrumo paketą. Labai jums visoms ačiū. Galbūt turėčiau paaiškinti, kaip yra sukurta reguliuojamoji sistema, kad būtų galima geriau suprasti vertinimo sistemą ir vaistų vertinimą. Pirmiausia, nuo pat pradžių e, daugiausia tyrimų vykdydavo pramonė nebuvo visame pasaulyje ne vienos institucijos, kuri būtų galėjusi finansuoti visus galimus e, vaistų tyrimus prieš jiems pasiekiant e, rinką. Taigi e, toks darbas būdavo atliekamas visose šalise, kiekvienoje valstybėje. Būdavo sukūriami kriterijai, reikalavimai pramonė turi tokių reikalavimų laikytis ir tyrimai turi būti atliekami e, pramonės šakų. Mes, žinoma, labai kritiškai žiūrėdavome į tokius studijų rezultatus. Kai kalbame apie tokių reguliuojančių institucijų finansavimą, būdavo pripažįstama, kad ji finansuojama iš farmacinių įmonių mokesčių, metinių mokesčių ir kitokio tipo mokesčių. Taigi mes tikrai nesame išskirtiniai. Kyla klausimas, kaip užtikrinti, kad pramonės mokesčiai nepaveiks mūsų atliekamų vertinimų. Mes turime labai atsargiai žvelgti į savo darbą, į savo pareigas, į savo pasiskirstimą vaidmenimis. Ir aš galiu visus jūs patikinti, kad nėra net galimybės, kad mokesčiai, kurie mus pasiekia, gali daryti įtaką mums arba mūsų darbuotojams. Mes rūpinamės kokybės užtikrinimu ir kokybės užtikrinimo sistema yra labai griežta, turbūt griežčiausia visame pasaulyje. Leiskite paaiškinti, kodėl. Pirmiausia, mes turime vieną paraišką, kuri pasiekia centralizuotą sistemą, ji toliau juda į komitetą. Komitete yra po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės, tokį atstovą skiria valstybių narių vyriausybės ir tas atstovas atstovauja valstybėms narėms. Galiausiai yra paskiriamas pranešėjas, kuris yra atsakingas už paraiškos įvertinimą, paraiškos, kurią pateikia įmonė. Ir toks pranešėjas yra ne vienas, jų yra du. Ir jie vertinimą atlieka nepriklausomai tokie vertinimai yra atliekami Prancūzijoje, Vokietijoje, kitose šalise, nacionalinėse institucijose. Vėliau komitetas gauna rezultatus ir ataskaitą apsvarsto ir kiti komiteto nariai, kurie atstovauja kitoms likusioms 25 valstybėms narėms. Visos, visi atstovai pateikė savo nuomonę ir diskusijos vykstančios komitete yra labai atviros ir skaidrios. Vėliau kviečiami įmonės atstovai atsakyti į klausimus ir atsakymai dar kartą yra nagrinėjami pranešėjo. Mes taip pat turime komandinės peržiūros grupę. Taigi yra du pranešėjai, kurie atlieka nepriklausomą vertinimą, taip pat yra ir koleginės peržiūros grupė, kuri gali kritikuoti pranešėjų atliktą vertinimą. Galiausiai mes turime mokslinės konsultacinės grupės, kuriuose dirba nepriklausomi akademikai ir mokslininkai. Ten yra aptariami patys svarbiausi moksliniai aspektai. Ir galiausiai visa ta informacija pasiekia komitetą, kad būtų priimtas galutinis sprendimas susijęs su vaisto nauda ir keliama rizika. Aš galiu Jūs patikinti, kad tokios griežtos procedūros nėra niekur kitur pasaulyje. Ji yra unikali, išskirtinė ir tokiu būdu mes priimame sprendimus. Nepaisant to, mes tobuliname sprendimų prieimimo procesą. Dabar komitetai svarsto, kaip būtų galima patobulinti metodus, kurie yra taikomi vertinant vaistų naudą, keliamą riziką ir saugumą. Tokios diskusijos vyksta nuolat ir to tikslas yra tobulinti mūsų agentūros veiklą. Dabar mokesčiai, kuriuos gauname, kad jie paveiktų mūsų darbą, tai yra neįmanoma ir tai visiškai nekelia jokios rizikos. Norėjau tą paminėti. E, dabar pereisiu prie skaidrumo klausimo. Manau, kad jį jau paliečiu iš dalies įvadinėme žodyje. Mes ketiname dirbti skaidriai. E, pandemijos atveju mes laikėmės skaidrumo principo, kas savaitę mes keldavome ataskaitą apie viską, kas vyksta ES. Tokias ataskaitas teikiame savo puslapyje. Skelbiame ir apie šalutinį poveikį. Paskutinėme valdybos posėdėje pateikėme naują pasiūlymą susijusi su galimybė susipažinti su dokumentais. Ir ketiname ateityje skelbti vis daugiau ir daugiau informacijos ketiname priimti sprendimą dėl galimybės visuomeniai naudotis farmakologinio budrumo duomenų baze. Kitais metais mes atnaujinsime klinikinių bandymų duomenų bazę ir ją paskelbsime kitais metais. Ten bus informacija apie visus vykdomus klinikinius bandymus, klinikinių bandymų rezultatus ir taip toliau. Mes bandome reaguoti į visus mus pasiekiančius prašymus, bet turiu pasakyti, kad kartais reikia ištiso mėnesio, kad konkretus asmuo parengtų informaciją ir jį būtų paskelbta. Iš esmės mes dirbame aktyviai, iniciatyviai, kuriame savo informacijos srautų sistemą, kad informacija būtų prieinama dar patenkant į e, mūsų pastatą. Nu, tuo tarpu pramonės atstovai ne visuomet e, labai džiaugiasi, kai mes e, paskelbėme vienus ar kitus e, tyrimus. Europos ambusmenas mus yra kritikavęs šiek tiek anksčiau ir tie klausimai buvo svarstyti mūsų valdyboje. Kai dėl interesų konflikto, mes labai rimtai žiūrime į šį klausimą, mes turime savo interesų konfliktų politiką. Praėjusiame valdybos posėdėje mes sutarėme dėl naujos interesų konfliktų politikos ir taikome labai griežtas vidinės procedūras, kad būtų išvengta visų įmanomų interesų konfliktų. Ir visi ekspertai turi deklaruoti savo interesų konfliktus. Ir jeigu prieš posėdį ekspertas deklaruoja interesų konfliktą, jis nebus kviečiamas į tokį posėdį. Tokia tvarka bus pradėta plačiai taikyta kitų metų pradžioje. Ir tai dar labiau sugriešins ir sustiprins mūsų interesų konfliktų politiką. Bet kaip profesorius Lemar sakė, neįmanoma rasti ekspertų, kurie nebus susiję su farmacinėmis įmonėmis. Pavyzdžiui, audinių inžinerija, lastelių inžinerija. Visus tokius tyrimus finansuoja farmacinės įmonės. Ir mums reikalingi tokie ekspertai. Mes turime įtraukti juos į savo darbą. Ir mes turime valdyti tuos interesų konfliktus, kad toks konfliktas neturėtų įtakos mūsų darbo rezultatams. Svarbiausia, kad nebūtų įtakotas galutinis sprendimas. Taigi būtina valdyti tokius interesų konfliktus ir būtina apie tai skaidriai ir aiškiai kalbėti. Ir mes ketiname tą daryti. Ir galiu patikinti, kad naujos su interesų konfliktai susijusios taisyklės yra labai griežtos. Dabar sveikatos technologijų vertinimas. Sveikatos technologijų vertinimą būtina svarstyti iš dviejų pusių, kągi mes galime daryti. Atsižvelgdami į dabar turimus įgaliojimus, mes pradėjome tris skirtingas veiklas. Pirmoji, mes pakvietėme sveikatos technologijų institucijas e, teikti lygiai grečius pasiūlymus, konsultacijas vaistų gamintojams, kad e, nereikėtų dubliuoti atliekamų klinikinių bandymų. Antras dalykas, mes tobuliname informaciją EPA. Taigi sveikatos technologijų vertinimo institucijos turi daugiau informacijos, kai mes jau priimame ir patvirtiname sprendimą. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime po kelių mėnesių atnaujinti IPA. Trečioji sritis kai vaistas pasiekia rinką ir mes jį kontroliuojame. Mes turime rizikos valdymo planus, pagal kuriuos galime pareikalauti atlikti tyrimus, kurie didžiausia dėmesį skiria saugumui, o sveikatos technologijų institucijos didelį dėmesį skiria efektyvumui. Taigi reikėtų užsimti tokią veiklą, kuri net neša didesnių išlaidų pramonėje. Taigi visa tai galėtų padėti mums racionalizuoti visą procesą, prasidedant nuo iki leidimo išdavimo, baigiantis tuo, kas vyksta leidimą jau išdavus. Aš manau, kad čia turėtų kalbėti ir mūsų agentūra, ir parlamentas, ir komisija, kaip mes atliksime vertinimus ateityje. Ar dirbsime neturėdami standartinių metodų, apibrėžimų ir tą atliksime atskirose valstybėse narėse arba galbūt verta pagalvoti apie suvienodinimą, galbūt reikia kalboti apie vieną vienodą bendrą metodologiją, terminologiją, vertinant, pavyzdžiui, vaisto vertę. apie medicininę ir terapinę vertę. Ar tai bus nuspręsta priklauso nuo politinės iniciatyvos. Aš žinau, kad komisijos atstovas skiria dėmesio šiam klausimui ir jis naujais metais pristatys naują iniciatyvą susijusią su šiuo klausimu. Jeigu toks sprendimas bus priimtas, vėliau reikės spręsti, kas tą vykdys ir kaip tai bus atliekama. Tam reikės tolesnių politinio pobūdžio sprendimų. Ir šiandieną aš apsiribosiu tik tai teisiniais reikalavimais. Tamiflu taip, kaip visada, tai įdomus klausimas. Taigi, kaip visada, kai kalbame apie e, vaistų vertinimą, reikia atlikti daug tyrimų. Ir komitetas visą laiką nagrinėja tos tyrimus. Kai rinkoje pasirodo vaistas, e, atsiranda tos studijos ir patirtis, tada yra daug rezultatų ir tie rezultatai dažnai prieštaringi. Ir problema yra ta, kad visą reikia nuolat iš, iš naujo vertinti tuos tyrimus, vertinti jų aktualumą ir taip pat žiūrėti, ar tas tyrimas atsako į mums rūpimus klausimus. Dažnai taip pat ir tyrimai prieštaringi, bet kai komitetas nagrinėja tuos tyrimus, atliekamas bendras vertinimas, tyrimo patikimumas, metodologija naudota ir tada reikia apjungti visas, visus tyrimus, kad būt, galima būtų apibendrintas išvadas padaryti. Taip ir buvo padaryta ir su tamiflu. Ir galiu Jums pasakyti, kad komitetas vis dar laikosi nuomonės, kad nauda ir rizika tamiflu vis, pusiausvara vis tiek yra teikiama, atsižvelginti visas, visus turimus tyrimus. O tyrimų visą laiką yra daug, bet kuriam vaistui, kai kurie yra teigiami, kai kurie yra neigiami, juos visą laiką reikia vertinti, lyginti tuos tyrimus ir taip toliau. Ir mūsų komitetas tikrai yra kompetitingas šioje srityje, kadangi turime tikriausiai vieną, kadangi mūsų patirtis, mūsų ekspertai yra turbūt geriausi visoje Europoje ir aš jais pasitikiu. Ir Gerai, dėkoju, ponė direktoriau Liongren. Man atrodo, kad aš galėčiau viso komiteto vardu padėkoti Jums už Jūsų dešimtmetę veiklą. Pritariu viskam, ką pasakė mano kolegos. Dagmar, Jūs jau pažįsta dešimt metų, Fransos Groste taip pat aš e, jūsų veiklą sekiau per pastaruosius kelis metus ir manau, kad jūsų agentūra yra pavyzdys. Uh, kaip galima įvertinti ir e, registruoti vaistus. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų atstovui profesoriui Lehman. Perdokite mūsų padėką ir savo darbuotojams Londone. E, girdėjau, kad jūsų skandinaviškos savybės padėjo jums nugalėti tam tikras problemas. Nežinau, kas yra tos skandinaviškosios savybės, bet bet kokiu atveju tai yra tikrai didžiulis jūsų veiklos pripažinimas. Na ir po, linkime jums sėkmės ir po gruodžio 31 dienos. Linkime jums viso ko geriausio. Uh, o jūsų ekspertizės, jūsų, jūsų patirtis bus mums svarbi dar ir ateityje. Dėkoju visiems, manau, kad šios diskusijos buvo tikrai labai įdomios. E, jūsų e, šitas komitetas ir toliau jūs lydės Na, o dabar baigiame mūsų posėdį. Susitiksime lapkričio 29 dieną 15 val. Na, o 18 val. į šią salę susirinks koordinatoriai. Thank you very much. Thank you for the kind words. Yeah, yeah, okay. And good luck in the future. Yeah, yeah. <laughs> you will observe. Yeah, yeah, I will do that, yeah. yeah, yeah I will do that.